Good afternoon, dear colleagues. Uh, I propose... Labadiena, mėly kolegos, siūlau pradėti posėdį. Įsivaizduoju, kad kiti kolegos prisijungs vėliau. Po labai intensyvaus ryto ir įdomių klausimų aptarimo laukia ir įdomi popietė, daug įdomių temų. Pirmiausia, mažos vidinės įmonės, MVI politika, po to apsilankys komisijos narys Timmermansas ir galiausiai kalbėsime apie satelitinę palidovinę navigacijų sistemą. Pirmiausia, keisim, keisimės nuomonėmis su komisija apie MVI politiką ir po to iš karto auditorumai pristatys specialią ataskaitą MVI priemonė, priemonės ir novatoriškos, novatoriški iššūkių sprendimo modeliai. Pradėsime nuo diskusijų su Europos komisija ir mums malonu šiandieną čia pasveikinti ponę Kristiną Šraiber. Pone Šraiber yra Kozme programos direktorė ir MVI politikos direktorė. Norėčiau priminti, kad nors mes, nors mes MVI minime įvair, aptardami įvairius klausimus ir visuomet akcentuojame, kaip svarbu mažos vidinės įmonės, kai kalbame apie pramonės politiką, žalį kursą ar mokslinius tyrimus, inovacijas. Ir daugeliu kitų atvejų mes tą darome, bet šį kartą pirmąjį kartą aptarėme MVI politiką per šią kadenciją. Europos komisija įgyvendino MVI politiką horizontaliu būdu įvairiose programuose ir iniciatyvose. Tačiau ponia Schreiber mums e, plačiau apžvelgs tai, kaip tos tendencijos dera tarpusavyje ir kokių sėkmingų rezultatų buvo pasiekta, su kokiais iššūkiais susidurėma ir kokių planų numatyta ateičiai. Šiam klausimui aptarti skirta 45 minutės, gal net šiek tiek vėliau, nes šiek tiek vėliau pradėjome posėdį, tačiau turime laiko nemažai šiam klausimui aptarti ir dirbsime pagal tokią sistemą. Pirmiausia, pakviesiu pasisakyti ponę direktorę, kuri pristatys de, per 10 minučių šį klausimą. Po to pereisime prie jūsų pasisakymų. Prioritetas bus suteikiamas koordinatoriams ar juos pavaduojantiems asmenims, bet taip pat e, norėčiau paraginti ir komiteto narius, kurie atvyko į posėdį, parodyti susidomėjimą ir pasisakyti diskusijose. Ir paskui pabaigoje dar suteiksiu žodį poniai Šraiber, kad jie atsakytų jūsų klausimus ir kad padarytų išvadas. Taigi, ponė direktorė, prašau žodis jums. Ačiū, pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Aš esu labai dėkinga už tai, kad suteikėte man galimybę aptarti su jumis šiandieną uh, Kaip sakė e, pirmininkas, aš esu Grau generalinio direktorato direktorė, atsakinga už MVI politiką ir aš dabar dirbu ties dabartinę MVI politikos sistema ir, aišku, pristatysiu ir parengiamosius žingsnius, rengiant MVI strategiją, kuri vis dar formuojama ir, kaip žinia, kovo 10 dieną turėtų ji būti paskelbta. Uh, su mano komisijos nariu, kuris atsakingas už MBI plenarnėme posėdėje apie tai kalbėjotės ir žinau, kad vyksta tas testinis, nuolatinis dialogas, kuris mums yra labai svarbus ir ankstesnėje kadencijoje mes taip pat daug pasiekėme kartu, dėl to aš esu labai dėkinga už šią galimybę. Kaip žinia, pirmininkė von der Leyen pasakė, kad MBI reiškia visą tai, kas yra gerai mūsų ekonomikoje. Tai yra mūsų uh, dirbančios ekonomikos, ekonomikos tarnaujančios žmonėms esmė. Ir parlamentas labai aiškiai pasisakė už MVI, verslininkus ir remia juos. Ir tos bendros mūsų pastangos jau davė nemažai. Jeigu pažvelgtumėme į Kozme programos, ankstesnės pro, programos, referencinės programos įgyvendinimą ankstesnėje finansinėje sistemoje matome, kad buvo pagerinta prieiga prie finansų. Pateiksiu skaičių, daugiau nei pusė milijono MVI gavo 30 milijardų lėšų dėl paskolų garantijų. Ir taip pat 14 įvairių fondų buvo išdalinta taip pat yra atitinkamas tinklas, kuris remiamas 625 centrai organizacijos ketvirtadalį milijonų, milijonų MVI padėjo aukti tarptautiniu mastu ir taip pat mes remiame žmonės, kurie siekia pradėti savo verslą ir norėčiau pabrėžti, kad 10 tūkstančių jaunų verslininkų kurie dalyvavo Erasmus verslininkams programoje iki 20 metų. Ir norėčiau priminti, kad tai, tai buvo ta iniciatyva, kuri buvo parlamento siūlomas bandomasis projektas. Tai yra puikus pavyzdys, kaip ta puikia mintis, kuri gimė Europos parlamente, galiausiai buvo išplėtota. Ir dar viena tema, kuri buvo aptariama čia ir IMKO komitete ir susilaukė didelio susidomėjimo, tai aš manau, kad mes, mums pavyko sumažinti atsiskaitimų vėlavimus, būtent kai yra vėluojama atsiskaityti su MVI. Ir mums pavyko tą padaryti, tai yra labai svarbu, 10 dienų vidutiniškai, netrodo galbūt tai yra ilgai, o e, MVI tai yra didelis pasiekimas. Aišku, nemažai iššūkių teks spręsti mūsų strategijoje, aš nesigilinsiu kol kas į ją, bet du esminiai nauji dalykai atsispindi ir su kuo susiduria MVI, tai pirmiausia pereimas prie tvaraus verslo modelio, kitas dalykas, kaip pasinaudoti skaitmenimo duodamais privalumais. Ir aišku, visa tai, kaip sakiau, yra labai svarbus aspektai, siekiant užtikrinti socialinę sanglaudą ir pasirūpinti, kad niekas nebūtų pamirštas ir kad MVI ir toliau visapusiškai būtų integruojami į socialinę ir regioninę sistemą Europoje. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad gan lengva verslui Europoje pradėti e, veiklą, tačiau vis tiek turime dar problemų dėl veiklos išplėtojimo ir tas ypatingai aktualu kalbant apie mažą verslą, kurios, kuris nori plėstis, tapti novatorišku. Ir mes spręsime tas problemas ir bandysime gerinti rezultatus, spręsti e, e, realius klausimus toje MBI strategijoje. Taip pat norėčiau pažymėti, kad mes ir toliau pasikliausime pasiekimais. Nauja MVI strategija bus skirta įvairiaus tipo ir dydžio MVI, nuo tradicinių įmonių, startuoliai, besiplečiančios įmonės, kepiklėlės ir visos kitos įmonės, kurios dirba rinkoje. Mes taip pat daug dėmesio skirsime ir dabartiniams prioritetams. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tikrai neturime atsisakyti to, kas, kas, kas yra gerai. Ankstesnėje strategijoje mes turime tik tai surasti tuos užpildyti spragas, surasti trūkstamus ryšius, sąsajas ir padėti MBI e, pasi, pas, pasirūpinti savais poreikiais. Taip pat labai daug dirbsime su įvairiomis institucijomis, valstybėmis narėmis, interesuotais asmenimis. Norėčiau pabrėžti MVI tinklą, kuris suvaidino labai svarbu vaidmenį. Kaip žinia, komisaras Bretonas plenarinėme posėdėje paskelbė, kad greitai paskirs už MVI atsakingą įgaliotinį ir tai bus labai matoma asmenybė, institucija, kuri užtikrins tą organinį ryšį tarp ES nacionalinio regioninio lygmens ir parodys, kad tikrai MVI yra didžiulio prioriteto klausimas. Na, dabar dar trumpai pristatysiu tuos klausimus, kurie yra aktualiausi. Pirmiausia, geresnis reguliavimas, kaip žinia, kai kalbės su MVI, tai yra didžiausia problema, su kuria jiems tenka susidurti. Ir jūs matėte, kad dabartinė komisija pasižadėjo siekti geresnio reguliavimo, vienas teisės aktas tvirtinamas, kito atsisakoma ir čia kalba eina ne apie dereguliavimą, bet apie tai, kad priimamas teisės aktas, kuris turi būti kuo galima paprastesnis, skaidresnis, aišku, laikantis aplinkosauginių socialinių standartų. Toliau poveikio vertinimai, kaip žinia, yra norma ir turime MVI testą, taip vadinamąjį, bet aišku, mes sieksime, kad jis būtų sustiprintas ir kad būtų dar labiau tikrinamas poveikis MVI teisės aktų ir taip pat yra kitų priemonių, kurios numatytos žal, žaliajame kurse ir aš žinau, kad jūs laukia diskusijos su vicepirmininku apie žalį kursą, tai aš įsivaizduoju, kad užduosite klausimus ir apie tai. Taigi aš manau, kad bazinės priemonės turime, bet reikia nuveikti daugiau ir mes, aišku, teiksime pasiūlymus tam tikslui savo strategijoje. Norėčiau dar pabrėžti, kad kartą, tik vieną, tik vieną kartą ir uh, pagal nutilėjimą skaitmenis ir kiti panašus dalykai, tai yra tie klausimai, kuriuos dažnai kėlė šis komitetas ir būtent kiek, koks poveikis yra teisės aktų bendruomeniai, kai įvedami nauji teisės aktai ir tas one in, one out principas iš tiesų padės geriau vertinti poveikį. Toliau bendroji rinka. Trumpai apie tai, aišku, tai irgi yra labai svarbus dalykas mūsų MBI, bet matome, kad vis tiek kliūčių yra per daug ir MBI dažnai vengia vystyti savo veiklą bendrojoje rinkoje, plėstis bendrojoje rinkoje. Ir mes čia turime pasirūpinti, kad palengvintumėme, imtumėmės, imtumėmės iniciatyvų. Ir dažnai nauji parlamentarai atkreipia mūsų dėmesį į tai, tose srityse, kur MVI susiduria su sunkumais, ypatingai kalbant apie tarpvalstybinius kontaktus, taigi mes norime pasirūpinti, kad būtų pagerinta situacija pačiu žemiausiu lygmeniu. Ir taip pat valstybės narės kartais papildomų reikalavimų numato. Ir tai nebūtinai yra nelegalu, tai yra legalu, tačiau tai gali reikšti, kad reglamentas tampa perdėm sudėtingas, per didelė našta MVI. Ir uh, turime tikrai neblogų pasiūlymų apie tai, kaip spręsti šią problemą ir taip pat pasirūpinti, kad nacionaliniai teisės aktų rengėjai irgi uh, susirūpintų šiuo klausimu. Toliau minėjau vėluojančius atsiskaitimus ir tai iš tiesų yra vis dar labai aktuolus klausimas, ypač kai kurioms valstybėse narėse ir parlamentarai iš tų, žalių, iš tų šalių tikriausiai žino šią problemą ir yra tam tikrų sektorių, kur matome, kad du trečdaliai faktūrų yra apmokama per vėlai. Tai yra statybos, mažmeninė priekyba kitos rytys ir mes turime spręsti šias problemas, nes norime užtikrinti, kad būtų atsiskaitoma laiku, kad tokia kultūra įsivyrautų. Toliau prieiga prie finansų. Kaip minėjau, turime atitinkamų priemonių pagal kosme programą ir jos bus tęsiamos pagal naująją programą Best EU, bet aišku, dar vyks dar ir biudžeto diskusijos, pasižiūrėsime, kaip viskas klostysis, bet mums pirmiausia reikia pasirūpinti, kad būtų sugrupuotos visas finansinės priemonės. Ir tai irgi nebloga galimybė MVI 30 procentų biudžeto garantijų numatoma būtent MVI. Ir tai be jokios abejonės yra svarbus dalykas. Taip pat norime užtikrinti tvarų finansavimą ir taip pat turime pasirūpinti, kad MVI tai nebūtų papildoma našta ir norime, ir tą matėte gairėse, kurias pristatė pirmininkė von der Leyen, norime pasirūpinti, kad MVI būtų lengviau pasinaudoti kapitalo rinkomis ir ir dalyvauti labiau biržose ir panašiai. Ir pabaigai dar norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie internacionalizavimą bendroje rinkoje ir um, galimybę apjungti įvairias ekosistemas, tai ir toliau bus labai svarbu. Mes norime geriau pasinaudoti egzistuojančiais tinklais, mes žinome, kad yra tokių tinklų, inovacinių centrų ir panašiai, tie ryšiai turi būti stiprinami ir dar norėčiau pabrėžti, kad besikeičiant priekybos situacijai pasaulyje, labai nelengva yra dėrėtis dėl laisvos priekybos susitarimų, tai mes turime pasirūpinti, kad MVI irgi pasinaudotų tokiais laisvos priekybos susitarimais ir būtų tinkamai apie juos informuojamos. Taigi tiek klausimų trumpai ir aš mielai išklausysiu jūsų klausimų ir pabandysiu juos atsakyti. Dėkoju, iš tikrųjų tai buvo labai išsami įvairių inici... iniciatyvų ir instrumentų apžvalga ir ji palėtė įvairius mūsų jau aptartus klausimus, nuo prieigos prie finansavimo, nuo biurokratijos mažinimo iki to, kaip mm, paskatinti MVI ir projektus, kaip geriau apibriežti mūsų politiką skirtą MVI. Dabar pereikime prie frakcijų ir prašyčiau kolegų aktyviai dalyvauti. Ir jei kas nors kitas norėtų pasakyti, ne frakcijų vardu taip pat. Pradedame nuo EPP, ponia Virkunen. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponia Šraiber už pranešimą. Iš tikrųjų, jūs paminėjote labai svarbių daug dalykų, pavyzdžiui, geresnis reglamentavimas, man atrodo, kad tai yra svarbiausias prioritetas šiam komitetui, kadangi žinome, kad dažnai e, ES teisės aktai kuriami didžiosioms įmonėms. Taigi mes turime rūpintis MVI e, ir taip pat geresnių jų reglamentavimų, taigi mums labai svarbu tęsti šį darbą. E, one in, one out principas labai aktualus MVI jos domisi, kaip jis bus įgyvendintas. Taip pat jūs minėjote vėluojančius atsiskaitimus. Šis, ši problema taip pat e, šiuo metu labai aktuali MVI. Todėl svarbu, kad mes pasirūpintume ją išspręsti ir kad e, vėluojančio atsiskaitimo direktyva visose valstybėse narise būtų tinkamai įgyvendinta. Įmonės vystimas, vystimosi nuostatos taip pat labai svarbios. Šiandieną vėliau kalbėsime apie horizonto programą. Šiam komitetui taip pat labai aktualu sužinoti ir pagalvoti, kaip MVI galėtų sudalyvauti šioje programoje. Taigi labai svarbu, kad MVI instrumentas būtų ją įtrauktas. Taip pat su, norėtume sužinoti, kiek jūs komi, komi, iš komisijos pusės uh, vertinate? Ar yra kokiu nors sėkmės istorijų parodančių, kad MVI taip pat gali pasinaudoti horizonto programą? Mes taip pat norėtume pasidalinti gerąją praktiką Europoje. Kitas klausimas yra susijęs su skaitmeninimu. Jūs taip pat jį minėjote. Žinome, kad daug MVI egzistuoja būtent todėl, kad yra skait, e, skaitmeninis, skaitmeninės rytis, tai yra jų verslo modelis. Tačiau yra ir daug tradicinių MVI, kurios neturi įgūdžių dirbti su e, skaitmeninėmis technologijomis. Todėl norėčiau sužinoti, kaip jūs įsivaizduojate, ar mes turime priemonių Europos lygmenių, kurios galėtų paskatinti e, labiau tradicinės MVI pereiti ir pajusti naudą teikiamą skaitmeninimo ir išgyventi skaitmeninėme amžiuje. Ar galbūt valstybės narės turėtų tuo pasirūpinti savo ruoštų? Ar galėtumėte pasidalinti gerą, gerąją praktiką šiuo klausimu? Dėkoju, ponė Virkunin. Dabar žinių frakcijos vardu Martinas Epalova. Labajova. Ačiū, Kristin, labai smagu vėl tave matyti. 2020 darbų programoje komisija įsipareigojo sukurti Fit for Future, pasiruošę ateičiai platformą. Taip pat joje reikia atsižvelgti į supaprasinimą, geresnį reglamentavimą, skaitmeninimą. Tačiau kokia vizija paremta ši platforma? Ar galėtumėte konkrečiau apie tai papasakoti? Kaip ši platforma įtakos kitus komisijos pasiūlymus. Kaip užtikrinsime, kad MVI balsas ne tik bus išgirstas, bet kad bus imtas ir veiksmų po to. Taip pat e, šiuo metu e, mes daug kalbame apie dirbtinį intelektą. Taigi, kalbama apie tai, kodėl įmonės nesin, MVI nesinaudoja e, šitą dirbtiniu intelektu. Kai, kurios, kai kurie startuoliai, aišku, imasi mm, projektų, bet jie yra gana rizikingi, kitos įmonės e, vengia didelių kaštų įdėkti naujas technologijas. Taigi, kaip naujoji MVI strategija plės suvokimą apie dirbtinio intelekto finansavimo galimybės ir kitų naujų technologijų finansavimo galimybės. Taip pat labai svarbu apsvarstyti, apsvarstyti tai, kaip užtikrinti tinkamą glaudų kontaktą tarp komisijos kontaktinių asmenų ir e, galbūt ateityje susikursiančių Europos skaitmeninių centrų. Ir paskutinis klausimas e, yra apie ataskaitą. E, Europos audito rūmai ką tik pateikė MVI, ataskaitą dėl MVI instrumento. 2000 virš 2000 apklausė auditorumai MVI ir 60 procentų iš jų ne iki galo suvokė ir žinojo apie galimybę gauti finansavimą iš ES. Man atrodo, 60 procentų tai yra didžiulis skaičius. Mes turime kosme, EFSI ir kitų galimybių e, papildomo finansavimo ir šiomis galimybėmis nesinaudojama. Taigi, kokiu žingsniu bus imamasi, kad MVI mm, požiūris ir lūkesčiai būtų pakeisti, kadangi šis, šis procentas 60 iš tikrųjų turėtų priversti mus sunerimti, kad mūsų komunikacija nėra pakankamai efektyvi. Dėkoju. Dėkoju dabar įda frakcijos vardu, ponas Karob. Dėkoju. E, sveiki atvykę, direktorė. Uh Mes komis, iš komisaro Breton praeitoje plenarinėje sesijoje taip pat girdėjome e, informacijos apie naujausius pasiūlymus šioje srityje. Šiuo metu mes e, esame principų aptarimo etape ir turime palaukti ir pasižiūrėti, kokie bus konkretesni pasiūlymai. Kalbant apie 2003 rekomendacija. Ten kalbama apie konkrečią savoką, kuri yra ypač aktuali mano šaliai e, ir jos MVI. Mm, toje rekomendacijoje kalbama apie mikro ir, e, įmonės ir MVI. Ir e, tokios įmonės veikia labai daugelį sričių daug mažų įmonių ir labai mažų įmonių su mažai darbuotojų taip pat mm, egzistuoja kai kuriuose ypač valstybėse tai yra labai paplitę. Todėl manau, kad būtų protinga vėl pasinaudoti šią rekomendacijoje pateikiamą apibrieštimi, kad ne, ne tik kalbėtume apie MVI, bet ir apie mikro įmonės. Aš supratau, ką e, sakė komisaras apie mikro įmonės ir MVI e, apie tai, kad reikės palaukti ir pasižiūrėti, kiek, koks finansavimas, kokia lėšų suma bus skirta, nes reikia atsižvelgti į labai daug veiksnių. Tačiau aš norėčiau kai ką pasiūlyti. E, iš tikrųjų, manau, kad puikiai buvo padirbėta komisijos e, sprendžiant vėluojančių atsiskaitimų problemą. Darbas šioje srityje iš tikrųjų pasistumėjo į priekį. Ir manau, kad e, šiais sudėtingais laikais mums būtent reikia būtent tokios paramos, tačiau reikia tai daryti skubiau. Toliau mažų įmonių akto peržiūra ir sustiprinimas yra labai svarbus. Taip pat reikia užtikrinti didesnį valstybių lankstumą, ypač kalbant apie PVM dydį ir supaprastintą tvarką taikytina tokioms įmonėms. Prieiga prie finansavimo yra kita be galo svarbi tema Ir tai yra vienas teigiamų bankų reglamento aspektų. Turime užtikrinti, kad tokios įmonės turėtų prieigą prie finansavimo, kadangi ypač mažos įmonės susiduria su daug sunkumų šioje srityje. Dar vienas sritis, kuri nusipelno mūsų dėmesio peržiūrint šią strategiją, yra teisės aktai, kurie padėtų mums identifikuoti produkto kilmę, kur buvo pagamintas tas produktas. Dažnai tai atrodo nedidelė problema, bet yra be galo svarbi globaliame pasaulyje. Tokiu būdu mes padėtume šioms įmonėms taip pat mm, sustiprėti. Uh, Galbūt uh, apsiribokime dabar uh, šiais pasisakymais ir po to išklausysime kitus klausimus. Taip, Pabandysiu dabar iš juos tris klausimus atsakyti. Pone Virkunen. Dėl skaitmenimo mažų ir vidutinių įmonių. Vyksta pilotinis bandomasis projektas pagal kosmo programą. Mes šiuos projektus skiriame skaitmenimo iniciatyvams MVI. Ir čia pabrėšiu, tai nėra tokios iniciatyvos, kai norima kompiuterį, pavyzdžiui, nusipirkti. Ne, čia grinai yra skaitmeninimo transformaciniai procesai. Ir čia yra organizuojami konkursai. Yra keletas kaip tik projektų be prasidedančių. Tai čia dėl finansavimo. Na, dar jūs abu labai daug, klaus, jūs labai daug klausimų uždavėte nuo dirbtinio intelekto iki visų kitų dalykų. Aš manau, kad reikėtų geriau tarpusavėje sieti egzistuojančius paramos mechanizmus. Mes norėtume netgi pasiūlyti didinti jų skaičių ir juos skirti netgi skirtingiams MVI tipams, bet kartu tai aišku reikia sieti su tuo, kas egzistuoja nacionaliniu ir regioniniu lygiu. Ir čia Enterprise Europe tinklą irgi reikėtų su tuo susijęti. Mm, Mart Martina Dlabajova kalbėjo apie 64 procentus finansavimo. Manau, kad e, jau išmokame, kaip su šiuo klausimu tvarkytis. Pirmiausia, pavyzdžiui, Invest Europe e, pagalba. Ir dabar čia ar Creative Europe, ar Cosmo, e, kokia kokią priemonę, ką, pavyzdžiui, kartais įmonėms pasi, pasirinkti, nėra joms taip lengva e, iš karto suprasti, kokią priemonę rinktis. Taip pat turime užtikrinti, kad e, bendri kontaktiniai e, punktai e, tinkamiausiai nukreiptų įmonės į geriausią e, projektų finansavimo sistemą. Manau, kad jau pakankamai pasimokėme iš šios veiklos, daug komunikacijos, publikavimo veiksmų atlikome. Na, dėl MVI instrumentą, tai turime savo agentūrą, kuri daug informuoja MVI apie šias iniciatyvas, bet be jokios abejonės dar galime padaryti ir daugiau šioje srityje dėl to, ko išmokome iš MVI instrumento. E, tas finansavimo, bendra, mišrus finansavimas, e, aišku, bus įgyvendinamas ir toliau. Panas Karuto dėl MVI apibriešties. Taip, jūs Žinote, kad čia yra ir mikro įmonės patenkančios į tai, bet bendra MVI apibrieštis yra tokia, kokia yra. Ir mes kas kartą bandome čia išvelgti, ar čia būtų įmanoma kažką priimti ir surasti mikro įmonėms ir bandome žiūrėti, ar MVI apibrieštis tai apima, ar reikia atskiros apibriešties mikro įmonėms. Mūsų manimu, kad ir kokia būtų MVI apibrieštis, ji, būtų kaip, ji turi būti kaip įmanoma universalesnė. Mes nenorime tokio teisės akto, e, kur kažkokios MVI nepatektų. Na, aišku, gali būti kažkokios išlygos, tarkime, buhalterijos apskaitos standartų srityje, kažkurios nuostatos nebūtų taikomos. Tačiau apskritai, jeigu MVI būtų taikoma išimtis ar nukrypti leidžianti nuostatą, tai nebūtų e, geriausias sprendimas. Taigi, Manau, kad e, kiekvienas teisės aktas e, turėtų būti tinkamai pritaikomas MVI. Jeigu MVI tai pritaikoma, tai ko gero didesniems įmonėms tas pas bus. Na, atrodo, kad į visus klausimus daug maž atsakiau. Jeigu ne, tai dar e, po posėdžio galėsime apie tai pasikalbėti. Mm, ačiū. Mm, na, o. Dabar dar išklausysime kolegų klausimų ir po to juos galėsite atsakyti. Markus Piper, aš vokiškai kalbėsiu. Pone Šreiber, aš... E, jūsų pasisakymas mane labai gerai nuteikė. Prieš keletą metų asmuo komisijoje atsakingas už MVI daugiausia kalbėjo apie pinigus, apie struktūrinius fondus. Vien tik tai apie pinigus tas asmuo kalbėjo. Na, o štai šiandien jūsų klausiausi su didžiuliu susidomėjimu. Anksčiau bent jau 70 procentų kalbos užimdavo piniginiai reikalai, o jūs dabar 70 procentų laiko kalbėjote apie sąlygas numatytas MVI. Pavyzdžiui, MVI testas, e, išbandymas. Pavyzdžiui, e, e, kai rengiamas teisės aktas žiūrima, ar MVI nenukentės, one in, one out, taip pat viena iš sąlygų. Taip pat, kas, pavyzdžiui, bus atsakingas bus už MVI, jeigu gerai supratau pono Guoton pasisakymą. Tačiau vis dėlto mūsų manimų komisijos pirmininkė turėtų būti atsakinga už MVI, o ne vienas kažkuris komisijos narys, tai pana Šefkovič ar pana Gabriel, nes juk ne vienas dabar komisijos narys atsakingas už MVI. Mes manome, kad MVI klausimas turi būti patikėtas aukščiausią rangą turinčiam asmeniui, tai yra komisijos pirmininkiai. Na ir dar norėčiau užduoti Jums klausimą. Jūs kalbėjote apie midcaps. Labai gerai, kad tuo yra domimasi, bet kaip bus su midcaps? tuo žaliuoju paktu. Įsivaizduokime, kad MVI e, labai kompleksišką gamybos procesą užtikrina, tačiau jų e, išmetamas CO2 kiekis nėra didelis. Ir dabar jos turėtų kaip ir dalyvauti ETS sistemoje, tačiau ar negalima būtų čia išimties pritaikyti? Uh, Na, o dėl paramos sistemų reikėtų pažiūrėti, ar nėra čia irgi MVI, kurios dalyvauja sistemoje ir investuoja. Aš manau, kad įmanoma būtų labiau MVI pritaiktą sprendimą čia surasti. Ačiū dabar žodis ponui Mikael Blos. Ačiū. Pirmasis mano klausimas. Šel Mišel pasiūlė biudžetą, biudžeto projektą Jis siūlo trešdalį programų EP programų, e, pasiūlytų programų trešdalių išlaikyti finansavimą. Na ir dar kaip bus su žaliuoju kursu ir MVI. Kokia sąsaja tarp jų? Kaip jūs užtikrinsite, kad kad 99 procentai Europos įmonių iki 50 metų atitiks klimato neutralumo tikslus. Na ir konkrečiai, kaip juos paskatinsite sumažinti ne tik savo pačių CO2 emisiją sumažinti, bet kaip pasinaudoti progą ir tapti aktyviais e, subjektais e, toje naujoje e, rinkoje be CO2 kokias specifines paramos formas esate tam numatę. Na ir kokios būtų specialiosios paramos e, formos e, toms MVI, kurios su savo tvarumo planus parengia. Ir pavyzdžiui, jeigu jų verslo e, planai atitinka klimato neutralumo tikslus. Ačiū dabar žodis poniai Marija Karvalijo. Ačiū pirmininkė. Dėkoju gerbiamai direktoriai už dalyvavimą šiandienos posėdėje. Galiu tik tai pritarti kolegoms iš EPP. MVI pagrindinės problemos būtų tos bendrosios sąlygos. Tai aišku susiję su vidaus rinka, sąžininga konkurencija, prieiga prie rinkų, mažiau e, biurokratijos. Taigi tas reglamentavimas neturėtų būti pernelyg sudėtingas ir be to reg skirtingos reglamentavimo sąlygos neturi kirstis tarpusavyje. Na, galbūt kai kas priklauso ir nuo nacionalinių valstybių narių, bet kartais, pavyzdžiui, teisinės e, sistemos e, e, netgi trukdo MVI plėtoti savo veiklą, pavyzdžiui, ir mano pačios šalyje. Na ir dar gebėjimai, gebėjimų prieinamumas, skaitmeninimas, dirbtinis intelektas, mums kelia iššūkių, nes MVI dabar turi surasti tinkamiausių žmonių dirbti su šiomis technologijomis. Trūksta tokių žmonių Europoje. Aš labai tikiuosi, kad rytojaus e, diskusijoje e, bus e, šis klausimas aptartas. Komisaras Breton už tai atsakingas ir manau, kad bus sukurta E, specialioji task force šiam klausimams spręsti, tokių žmonių trūkumui padengti. Ačiū dabar žodis ponui Džorgus Džorgų. Ačiū pirmininkė. Dėkoju panai Šaiber. Pone Šraiber labai įdomių pasiūlymų pateikė. Tačiau visus šiuos pasiūlymus dar reikia ir įgyvendinti. Pateiksiu paprastą palyginimą. Jeigu, pavyzdžiui, ir aš ir Usain Boltas e, pradėsime bėgti tuo pat metu prie starto linijos, visi žinome, kas prie finišo linijos bus pirmasis. Yra tokių e, regionų, valstybių, pavyzdžiui, Europos pietuose, kurios susidūrė su, kurios labiau nukentėjo nuo ekonominės krizės. Ir aš Nežinau, ar ponia van der Leyen tikrai ketina MVI sąlygas taip e, nustatyti, kad e, nenukentėtų mažosios įmonės mažieji ūkiai. Ar įmanoma būtų čia kompensuoti kažkaip tą atotrukį ir ar galima būtų kažką tai numatyti, kad finansavimas būtų prieinamas ir mažiausioms įmonėms. Nepamirškime, kad 99 procentai valstybinės ekonomikos remiasi į pačias mažiausias įmonės. Nuo pat krizės pradžios maždaug 15 mažų įmonių bankrutavo, o tai aišku e, smarkiai atsiliepia ir ekonominiam augimui. Na, o dabar mūsų prelegentės paprašysime trumpai atsakyti į klausimus. Ačiū. Pabandysiu dabar horizontaliai sugrupuoti tuos sakinius, nes palėtėte panašias temas dėl žaliojo kurso MVI ir MVI. Man atrodo, tvarumas tuo pat metu yra ir didžiulė galimybė MVI. Ir mes tikrai norime padėti kad ir ateitie tie eko lyderiai nustatytų pasaulinius standartus e, tam tikrose srityse. Ir visa ta parama šiame kontekste, visos tos programos iš tiesų čia skiriamas joms didelis dėmesys, bet tai yra didžiulis iššūkis, ypač tradicinės, tradicinėms MVI, nes nepamirškime, kad jiems reikia du kartus persiorientuoti ir aplinkosaugos prasme, skaitmeninimo prasme, tai jiems reikia pagalbos, paramos ir tikimės, kad galėsime uh, pasiūlyti struktūrinę paramą ir mūsų finansinė parama bus tikslinga. Taip pat, kaip žinia, šiandien dar ateina ir vicepirmininkas Timermansas, tai aš tikrai manau, kad jisai ir į pono Piperio e, klausimą sureaguos ir tikrai jam skirkite tą klausimą, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie žaliojo kurso įgyvendinimą, bendrus principus. Mes norime pasirūpinti, kad įgyvenimas būtų ambicingas, kad MVI galėtų pasinaudoti galimybę, bet aišku, jos turės laikytis reikalavimų ir bus, turės būti atliekamas MVI testas. Marija Karvalijo klausė apie įgūdžius. Aišku, įgūdžiai labai svarbu ir kai mes klausinėjame MVI apie jų iššūkius, tai jie dažniausiai sako, trūksta įgūdžių, prieiga prie įgūdžių, dar aktualiau nei prieiga prie finansų. Ypač kalbant apie skaitmeninimą, aš manau, kad turime, turėsite galimybę su mano komisaru rytoj apie tai pasikalbėti, bet aš dar norėčiau priminti, kad šalia to paketo, kurį turime ir kurį paskelbsime kovo 10 dieną apie MBI ir bendroje rinkoje, tai aš manau, kad Nežinau tiksliai, kada tas bus padaryta, bet įgūdžių paketas irgi greitai bus paskelbtas, kur, aišku, visi tie klausimai bus detaliau sprendžiami, bet mes žinome šią problemą ir suprantame, kad tai yra esminis dalykas. Toliau trumpai e, atsakysiu vokiškai pono Piperio klausimą. Jūs kalbėjote apie MVI įgaliotinį, įgaliotinį MVI klausimų. Čia pats svarbiausias dalykas yra užtikrinti, kad būtų labiau matoma MVI politika ir kad galėtumėme sukurti dvigubą eismą tarp komisijos politikos apie MVI ir nacionalinių politikų, politikos krypčių. Ir aišku, ne aš turiu priimti sprendimą dėl įgaliotinio MVI klausimų ir aš mačiau tą laišką, kurį gavo ponas Breton ir dabar jis jam pavestas uždavinys paskirti tą pareigūną ir tada, aišku, jis ir turės apsispręsti, kokia ten bus tos institucijos struktūra, bet teks, tikslas yra bendras - pasirūpinti, kad MBI įgaliotinis vaidintų svarbų vaidmenį, aktyvų vaidmenį ir dirbtų įvairiose srityse, kur aktyvi komisija tam, kad būtų galima susitelkti SMVI visose tose srityse. Kiti klausimai, kuriuos ponas Džordžio irgi uždavė, pavyzdžiui, ar galime keisti kažką, ar, ar matome poveikį, taip, galime kažką visuomet pakoreguoti ir turime gan veiksmingų dalykų atlikę Graikijoje ir Aišku, gal būtų buvę dar, galime pasiek, pas, galėjome pasiekti dar geresnių rezultatų, bet MVI veikla tikrai suintensyvėjo ir mes norime pasirūpinti, kad visa tai būtų įgyvendinta ir aš galiu, aišku, pristatyti tuos parengiamuosius žingsnius, rengiant MVI strategiją. Ji vis dar yra kuriama. Ir gal ir baigsiu tuo, nežinau, kad norite perėti prie kito klausimo. Ir tikrai vis, viskas tie pasiūlymai buvo labai įdomus, aktualūs mūsų darbui, strategijos rengimui, nes dar norėčiau pabrėžti, kad e, po strategijos patvirtinimo nereiškia, kad darbas baigėsi. Ne, MVI klausimas visuomet bus labai aktuolus darbo atvarkėje, kaip jūs sakėte, MVI testai, visi kiti dalykai. Tai mes, e, aišku, nuolatos tikėsimės ir jūsų indėlio, atsižvelgiant tai, ką jūs girdite iš savo rinkėjų, įmonių. Ir tai bus testinis procesas per visą šią kadenciją. Kai MVI strategija bus patvirtinta, mes kartu galėsime siekti sėkmingo šios strategijos įgyvendinimo. Ačiū, poniai direktoriai Šai, Šraiber. Dėkoju už pristatymą ir už atsakymus. Raginame jūs toliau tęsti šį gerą darbą. Na ir Mes palaikysime ryšius ir remsime visas tas geras iniciatyvas MVI labui Europoje. Mes apie MVI kalbėsime toliau, bet iš kitos perspektyvos tai bus audito rūmų perspektyva ir laukia labai įdomus pasiūlymai, kaip pagerinti tas programas, kurias ES jau gyvendina. Ir norėčiau pakviesti prie mūsų prisijungti pona Breninkmeier. Alex Breninkmeier yra auditorumų narys iš Niderlandų. Jis šiandien mums pristatys pagrindinius rezultatus auditorumams patvirtinus naujausią specialią ataskaitą apie MVI priemonę jos veiklą ir veiksmingus bei veiksmingą novatorišką programą, kuris susiduria su iššūkiais. Iš pono Breninmajer tikimės išklausyti auditorumų vertinimą apie MVI priemonės efektyvumą per ankstesnį laikotarpį, kas buvo, ko buvo pasimokyta ir ką padaryti, kad ta programa būtų geresnė ir e, veiksmingesnė ateityje. Taigi, kolegos, norėčiau paraginti visus, kurie norės pasisakyti, išreikšti norą ir e, pakelti korteles. Taigi pirmiausia 10 minučių auditorų atstovui, kuris pristatys specialiai ataskaitą, po to bus vienas e, pasisakymų raundas. Aišku, koordinatoriams bus suteiktas prioritetas, bet visi kolegos, kurie norės pasisakyti, pasakys per tą vieną raundą ir paskui skirsime jums nemažai laiko, pakviesime atsakyti į tuos klausimus, kuriuos užduos, užduos kolegos. Prašau, žodis jums. Ačiū e, ponė Busoj, pirmininkė Busoj, už galimybę pristatyti šią auditorumo ataskaitą jūsų komitetui. Pavadinimas MVI priemonė ir jos veikla, tai yra efektyvi ir novatoriška programa susidurinti su iššūkiais. Svarbiausias dalykas yra tai, kad MVI priemonė yra veiksminga. Uh, ir kad yra tam tikrų siūlymų, aišku, kaip būtų galima ją patobulinti, kaip pritaikyti labiau ateičiai, tačiau esmė yra ta, kad yra veiksminga priemonė. MVI priemonė yra susijusi su tuo, kaip veikia inovacijų taryba ir aš esu parengęs PowerPoint pristatymą, kur pateikęs esu nemažai informacijos, bet aš gal tik susitelksiu ties keliais svarbiausiais klausimais savo pristatymę. Uh, pirmoji mano skaidrė. Būtent apie tai, kodėl kodėl reikėjo atlikti šį auditą. Kaip buvo pastebėta anksčiau, 99 procentai verslo įmonių yra mažos vidutinės įmonės. Taigi tai yra tikrai labai reikšmingas sektorius. Tai sukuria 68 procentus darbo vietų. Toliau, kokie klausimai buvo keliami audito metu? Ar tai yra teisingos MBI, apie kurias mes kalbame toliau, geografinė prieptis ir pasiekti rezultatai? Ir ar geriausi projektai susilaukia paramos pagal MVI priemonę? Ir koks yra komisijos veiksmų poveikis? Ar ar susilaukė paramos MVI ar ne. Gavome informacijos apie programas, vertintojų pateiktos informacijos, tų, kurie vertino programas, kurios, kuriuose dalyvauja MVI. Ir ta atitikties studijos rezultatai iš tiesų labai sveikintini, kalbama apie ES programas, kaip jas pritraukti prie MVI, tai yra matome, kad e, kaštai dažnai yra neproporcingi ir kad yra dubliu, dubliavimosi su panašiomis sistemomis kai kuriuose šalyse, ne visose. Antrasis etapas - inovacinis projektas kaip po toks, ar tai yra veiksminga parama MVI, Ir, aišku, tai yra labai vertinama suinteresuotų asmenų ir tai bus sukuriamas sverto poveikis, kalbant apie ES e, prekės ženklus. Tai tie, iš tiesų pozityvios žinios ir trečiame etape kalba ėjo apie MVI konsultavimą, nes tai yra didžiulis, didžiulis sektorius, atlikta buvo e, atitikties analizė ir taip pat e, kaip teikti konsultacijas dėl augimo ir kiek tai prisideda prie augimo ir su kokiais trūkumais susidurėma. Trūkumas tas, kad buvo per vėlai įgyvendinta ši strategija ir ji buvo ne visiškai tiksliai pritaikyta. Labai svarbus klausimas yra geografinis pasiskirstimas ir savo skaidrėje aš pateikiau daugiau detalių apie kiekvieną šalį, bet čia matote, kad iš tikrųjų Europoje yra dvi, šalių, dvi MVI ir šalių grupės. Uh, mažiau ir daugiau pasiekusi grupė. Ir svarbus klausimas, kurios šalys yra tos, kur MVI išsivyšusios yra labiausiai ir kas daugiausiai pasinaudojo iš, tų, iš tos MVI priemonės. Ir aš norėčiau čia susitelti ne tik ties ES valstybėmis narėmis, bet ir kitomis šalimis, kurios irgi gali pasinaudoti MVI priemonę. Ir čia ypatingai minimas Izraelis, kuris tikrai labai efektyviai uh, pasinaudoja finansavimu, tais ištekliais, kurie yra skiriami pagal MVI priemonę. Tačiau šalia tos lentelės dar svarbu paaiškinti, dėl kokių priežasčių yra skirtumai tarp valstybių narių. Ir tai reiškia, kad mes tuomet galime išsiaiškinti, ką turėtų padaryti valstybės narės ar komisija, kad pagerėtų tų šalių, kurie yra maž... tose mažiau pasiekusiuose regionuose situaciją. Pirmiausia, turime įvertinti įvairių nacionalinių strategijų reikšmę. Svarbu, kad būtų ryšys tarp nacionalinių strategijų valstybėse narėse ir šiuo atveju tai ir paaiškina, kodėl, pavyzdžiui, Izraelis yra toks veiksmingas šioje srityje, nes pas juos yra nacionalinė strategija, kur, kur, kur susitelkiama ties MVI priemonė ir yra ir kitų šalių, bet visos šalys iš principo turėtų turėti stiprią nacionalinę MVI strategiją, kuri sąlygotų inovacijas. Komisija tik e, šiek tiek skatino ir skleidė informaciją apie tą priemonę, ypač tose šalyse, kurios negauna pakankamai paramos. Ir kitas dalykas - skirtinga, skirtingas paramos lygis teikiamas nacionalinių kontaktinių taškų. Ir valstybių narių lygmenių tokie kontaktiniai punktai gali tikrai turėti labai pozityvios įtakos MVI priemonės veikimui. Toliau kelios pastabos, keli pastebėjimai, kurie yra susiję su atrankos proceso silpnosiomis pusėmis, kai kalbame apie įvairius projektus, kurie yra siūlomi. Pirmiausia, riboti ištekliai. Ir tai yra tie ištekliai, kurie skiriami vertintojams. Vertintojai teikia informaciją ir teigia, kad, pavyzdžiui, laiko apribojimai, primant sprendimą ir atrenkant projektus, kad to trūksta ir dėl to jie negali pasiekti pačių geriausių rezultatų. Kita problema, tokia ypatinga, kurią matote šioje grafoje, tai yra kiek iš naujo pateikiama tų projektų. Ir galėčiau tiesiog pasakyti, kad tai kaip loterija tam tikrą prasme, nes jeigu, pavyzdžiui, negaunu pozityvaus rezultato per pirmąjį raundą, dalyvauju antrajame, tada trečiajame, uh, bet to antrojo ir trečiojo raundų ir egzistavimą sistemą šiek tiek susilpnina, nes reikia imtis daug pastangų, primant sprendimą dėl tų visų pasiūlymų, o rezultatas yra ribotas. Taigi mūsų išvados. Mes pastebėjome, kad dažnai keičiami tikslai ir tikslinės grupės ir dėl to atsiranda neiškumo. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbus klausimas. Tas pats pasakytina ir apie Horizontas 2020 programą. Programos aiškumas yra labai svarbus, jeigu norime, kad programa būtų efektyvi. Ir taip pat yra, yra didžiulė rizika, kad privačios investicijos nėra įtraukiamos ir MVI priemonė čia irgi, aišku, uh, joje numatytos subsidijos ir parama, tačiau privačios investicijos irgi dėja šiuo atveju nepatenka. E, trečio, trečiojo etapo konsultacijos tai yra ta stadija, kuomet įmonės pradeda plėtotis ir tiesiog teikiamos verslo konsultacijos, ar, bet jos pateikiamos, suteikiamos per vėlai ir jos tokiu atveju nėra veiksmingos. Ir paskutinė išvada - naudos gavėjams reikia papildomų finans, finansų. Ir dabar perėsiu prie rekomendacijų. Reikalinga geresnė ryšių ir bendravimo strategija bet reikia paremti nacionalinius kontaktinius taškus, taip pat pagerinti atrankos procesą ir riboti iš naujo pateikiamų siūlymų skaičių, kad būtų lengviau vertintojams ir kad jie galėtų greičiau surasti sprendimą. Toliau reikia permastyti pirmąjį etapą. Pirmas etapas yra labai reikalingas, tačiau jį reiktų ištobulinti sukurti sinergiją su ES finansinėmis priemonėmis ir komisija privalo didinti žinias apie naudos gavėjus. Ačiū. Thank you so much. Thank you for uh, the very interesting. Uh... Dėkuoju už labai įdomų auditą ir už labai konstruktyvų auditą. E, laukiame išvadų ir rekomendacijų, jas būtina atsižvelgti Dabar pereikime prie kolegų pasisakymų. Pradėsime nuo ponios Virkonen, EPP frakcijos vardu. Dėkuoju, norėčiau padėkoti audito rūmams ir jūsų ekspertams. Iš tikrųjų, ši ataskaita buvo be galo įdomi. Ja iš karto perskaičiau, kai tik buvo paskelbta e, labai įdomi pateikta statistika ir skirtumai tarp valstybių narių E, kalbant apie tai, kas patyrė didžiausią naudą iš horizonto MVI e, instrumento. Aš esu iš Suomijos ir ten dažnai kritikuojama, kad mūsų MVI nežino, kaip e, pasinaudoti horizontų finansavimu, bet aš sakyčiau, kad joms tai pavyko gana gerai. Ir reikia apibriežti ir nacionalinės paramos vaidmenį. tai nacionalinės inovacijų ekosistemos labai svarbios, kad, svarbu, kad jos funkcionuotų gerai. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl kai kuriuose valstybėse MVI e, yra sėkmingesnės nei kitur. Būtent todėl, kad jos sulaukia paramos iš savo šalių. Tuomet jo e, ir inovacijų ekosistema palaiko veiksmus ir Europos lygmenių. Uh, Manau, kad e, šis pranešimas yra labai svarbus mums planuojant kitą horizonto programą, kadangi turime užtikrinti, jog geriausi projektai ir geriausios MVI turėtų gauti finansavimą, o ne tik, ne tik tos, kurios žino, kaip teikti paraiškas. Taigi tai yra darbas mums. Savo rekomendacijose jūs minite, kad turėtume ieškoti sinergijų tarp įvairių finansinių instrumentų Europo, Europos lygmenių. Gal galėtumėte išsameu papasakoti apie išvadas? Ar buvo kokių nors konkrečių problemų tarp, kil, kil, tarp įvairių finansinių instrumentų ir jų suderinamumo su horizonto finansavimu? Dar sėkiai dėkoju auditorumams. Manau, kad ataskaita tikrai puikia. Mes ją naudosime savo darbe. Dėkoju ponė Labajova. Dėkoju, pirmininkė. Mm, sveiki atvykę į šį komitetą. Aleks, supratusi matyti jūs tik biudžeto komitete, bet labai džiaugiuosi, kad atvykote ir čia, nes e, labai naudinga kartu pakalbėti apie šią ataskaitą. Aš jau minėjau, kad ankstesnėse diskusijose uh, Paaiškėjo, kad 64 procentai MVI nežinojo apie finansavimo galimybės iš MVI. Tai gazdina. Toks procentas yra labai didžiulis ir savo rekomendacijoje jūs kalbate apie naują komunikavimo būdą, geresnę komunikacijų strategiją ir manau, kad mes turėtume kartu prašyti komisijos pakeisti komunikavimo būdą. Tačiau kur yra svarbiausi, sudėtingiausi dalykai? Kodėl manote, kad nėra žinių apie naudos gavėjus, e, kad, kad naudos gavėjai nežino apie finansinės galimybės. Juk mes kasdieną kalbame apie MVI, taigi turėtume irgi žinoti jų poreikius, turėtume suprasti, kokie yra. Taigi, kur jūsų manimų yra problema, kuri vieta neveikia, ką reikėtų tobulinti ir ką mes kaip komitetas galėtume padaryti. Tuomet Jūs e, savo ataskaitoje pabrėžiate, kad nacionaliniai kontaktiniai asmenys yra MVI mm, patirtų daugiau naudos, jei būtų stabilus prioritetai nurodyti. Iš tikrųjų, ši ataskaita yra ypatinga. Iš pat pradžių nėra numatytų aiškių prioritetų. Jeigu tokių prioritetų nebus ir rodiklių nebus, tuomet nieko nepasieksime, kadangi negalima nieko daryti nenusistačius aiškių prioritetų. Taigi, ką būtų galima pasiūlyti komisijai, kalbant apie tos prioritetus. Ir paskutinis klausimas yra apie pirmąją fazę MVI instrumentą skirtą MVI paramai ar jis yra tęsiamas, ar jis turi atitikmenį naujoje EIS konfiguracijoje. Pranešime ataskaitoje ir prezentacijoje sakėte, kad e, ši pirmoji fazė atnešė pridėtinės vertės. Taigi galbūt turėčiau kreiptis į komisiją. Norėčiau sužinoti, kaip e, audito rūmų išvados bus inkorporuotos į horizonto, Europos horizonto strategiją. Jūs sakote, kad yra pridėtinės vertės, bet nėra kažkokio atitikmens. Taigi, kas negerai, kaip turėtume viską sutvarkyti ateityje. Ir dabar mes e, esame labai svarbiame laikotarpyje, planuojame savo ateitį, todėl reikia išmokti atitinkamas pamokas iš šios ataskaitos. Dar sėki dėkoju ir lauksiu kitų jūsų ataskaitų susijusių su MVI, su tyrimais ir inovacijomis, kadangi jūs esate e, eks, tikra ekspertė ir visada įnešate e, pridėtinės vertės į, e, į ataskaitas. Dėkoju toliau, ponas Gorka. Dėkoju, dėkoju pirmininkė, dėkoju už tokį išsamų pranešimą. Kalbame apie ataskaitą, kurioje pateikiamos e, išvados ir rekomendacijos, kurios mūsų nuomonė taip pat yra labai naudingos, ypač kalbant apie, e, apie kaštus, dubliavimąsi, e, problemas. Ir galbūt geriau galėtume žinoti, kokių instrumentų mes turime. Pavyzdžiui, Italijoje yra tokia e, idėja, kad nacionaliniai e, kontaktiniai asmenys, e, kontaktų centrai, juose dirba žmonės, kurie turi labai daug laisvo laiko ir kurie turėtų dirbti su, to, su tais instrumentais. Taigi iš tikrųjų reikia gerinti komunikaciją ir visiškai pritariu Jums. Uh, dėl to, ką apie tai sakėte. Taigi, manau, kad mums galbūt būtų naudinga į šias diskusijas įlieti kai kuriuos iš mano paminėtų aspektų. Ir galbūt būtų naudinga skatinti finansinės priemonės skirtas MVI. Ir e, manau, kad e, verslininkai tuo tikrai labai susidomėtų. Tačiau tuo pat metu turime pripažinti, kad yra sunkumų ir apribojimų MVI pasaulyje. Ir, dažn, ir, ir dažnai tai yra susijęs su žaliuoju kursu. Taigi klausimas, kaip galėtume pager, padidinti finansavimo efektyvumą be tų papildomų sąlygų, kurios gali būti žalingos verslui, ypač mažam verslui, smulkiam verslui. Ir jeigu mes tikrai norime paremti MVI, be dabartinių politikų peržiūros mes kaip ITRE nariai turėtume pripažinti, kad reikia ir aplinkos priemonių. Tačiau mes nesame už tai, kad MVI būtų apkrautos papildoma našta. Ir paskutinis komentaras interviu pokalbio įvedimas į vertinimo procesą lėmė, kad atsirado didžiuliai skirtumai dėl geografinio paramos pasiskirstimo ir kai kurios valstybės jaučiasi nubaustos. Taigi galbūt galėtumėte pakomentuoti ir šį aspektą. Ar norėtų kas nors dar pasisakyti? Atrodo, kad ne. Tuomet, jeigu galėtumėte, atsakykite į šios tris klausimus ir jeigu norėtumėte kažką pridurti ir taip pat galutinės išvadas pateikite. Dėkuoju, pirmininkė, dėkuoju už labai įdomius klausimus ir pastebėjimus. Aš pabandysiu, kaip galima išsameu juos atsakyti. Pirmasis klausimas, kuris buvo susijęs ir su Suomijos patirtimi, buvo susijęs su tuo, ar Suomija e, yra efektyvumo pavyzdys ir iš tikrųjų galima pasakyti, kad e, Suomijoje tikrai efektyviai pasinaudojama tą paramą, jeigu žvelgsime visos Europos mastu. Ir čia svarbu paminėti nacionalinių paramos centrų veiklos veiksmingumą. Kaip jūs minėjote, nacionalinių inovacijų ekosistemoje. Manau, kad tai yra pats svarbiausias dalykas. E, atliekant e, interviu kai kuriuose šalise, pastebėjome, kad pavyzdžiui, kai kuriuose šalise kyla problema, kad MVI mm, ir verslininkai nepasitikė vyriausybinėmis institucijomis. Ir todėl mm, irgi e, tai apsunkina prieigą prie finansavimo. Ir tokiu būdu galima susidaryti geresnį vaizdą apie tas dvi e, Europoje pasiskirščiusias grupės. Jūs taip pat klausėte apie įvairius finansinius instrumentus, Komisija gali sukurti sinergiją su kitais finansiniais instrumentais. Ir visų pirma, komisija turėtų suvokti e, naudos gavėjų finansinius poreikius, apie tai jau kalbėjome. Iki šiol jie buvo gana riboti. Ir keila klausimas, ar kalbame tik apie pinigus ir paskolas, ar e, mažos ir vidinės įmonės yra diferencijuojamos ir man atrodo tai yra iššūkis komisijai. Ji turėtų pasidomėti, kaip vidutinės ir mažos įmonės, mm, ko, kokie yra jų paramos poreikiai. Toliau, Komisija turi nagrinėti bendradarbiavimo galimybės su nacionaliniais paramos institutais. Tai padėtų komisijai geriau suvokti nacionalinių MVI poreikius tam tikrose šalise ar regionuose. Taip pat komisija turi e, pagerinti komunikaciją ir įdėkti rinkodaros strategijas MVI e, sudarydamos nacionalinės ir ES finansavimo schemas, nes pastebėjome, kad kai kuriuose šalise dubliuojasi komisijos darbas ir tai, kas vyksta nacionaliniu lygiu. Taigi reikėtų laikytis individualesnio požiūrio ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad komunikavimas tarp viešų ir privačių e, kapitalo tiekėjų būtų pagerintas. Ir dar vienas žingsnis pirmin galėtų būti viešų ir privačių finansavimo e, skiriamo MVI priemonių suderinimas. E, Pone Dabajova pasakė, kad 64 procentai nežino apie tokias priemonės ir aš visiškai sutinku, kad be galo svarbu, jog suvokimas apie šias priemonės būtų didinamas. Mes komisijai patarėme padidinti, pagerinti komunikavimą su išorės pasauliu kad ir po šio posėdžio aš vyksiu į MVI. Sustiksiu su e, Europos MVI tinklo atstovais, kuriems perduosiu tą pačią žinę, kad ji būtų paskleista po visą Europos MVI tinklą. pastebėjau, kad labai svarbu, e, jog per nacionalinius kontaktinius centrus komisija gali sužinoti apie nacionalinius MVI poreikius. Ir manau, kad e, jie, tokiu būdu pagerės jų suvokimas šiuo aspektu. Jūs pabrėžėte, kaip svarbu nustatyti stabilius prioritetus, sakėte, kad absoliučiai būtina, kad taip ir būtų Aš manau, kad iš vienos pusės tokio tipo priemonės yra nuolat kintantis mm, darb, nuolat kinta, tai yra nuolat vykstantis darbas, nuolat daroma pažanga. Ir iš kitos pusės, manau, kad esate visiškai teisūs, mm, pastebėdami, kad labai svarbu, jog komisija stabilizuotų MVI nustatomus prioritetus. Toliau, pirmoji fazė. Mes pastebėjome du, dvi problemas. Pirma, kad ta pirmoji fazė yra nesusijęta su nieko kitu. Antra, kad tokia priemonė kaip pirmosios fazės finansavimas MVI turi didelę pridėtinę vertę ir dėl šios priežasties mes komisijai patarėme e, peržiūrėti, iš naujo apmastyti pirmosios fazės instrumentą, ta prasme, kad daug atitinkamų MVI e, gali būti, at, tinkamų e, MVI gali būti atmestos ir joms neskirtas finansavimas pirmosios fazės metu. Ir galiausiai ponas Boka klausėte apie šalį į kursą, taip pat išsakėte susirūpinimą dėl sąlygų ir MVI tenkančios naštos susijusios su dėl tų sąlygų. Iš esmės jau yra e, egzistuojančios sinergijos tarp MVI instrumento ir žaliojo kurso yra daug sinergijų ir e, analizė yra atlikta 2018 e, metais suteiktų e, dotacijų ir 80 procentų projektų turi sąsają su aplinkos aspektais - energetika, maistas ir taip toliau. Taigi komisija eina tinkama linkme. Kit, kitų sričių projektai, pavyzdžiui, pramonės srityje 4,0 arba e, erdvės projektai taip pat e, turi stiprų komponentą susijusi su žaliuoju kursu. Pagal žaliųjų kursą numatytas finansavimas ir ypač per ES finansinius instrumentus galėtų pasitarnauti MVI, kurios jau gavo e, finansavimą pagal MVI instrumentą ir turi, o, tačiau kuriuoms reikia plėstis. Taigi pokyčiai yra vykdomi tinkama linkme, tačiau pritariu Jums, kad jeigu komisijos pastangos žaliajame kurse reiškia, kad e, MVI teks didesnė administracinė našta, tuomet mums, mes nepasieksime norimų tikslų šią iniciatyvą. Pirmininkė, ir manau, kad aš jau atsakiau į visus klausimus. Uh, uh, and, uh, Tikrai atsakėte detaliai ir visus klausimus. Norėčiau dar kartą padėkoti Jums už dalyvavimą posėdėje, už audito pristatymą, už rekomendacijas, Taigi, dėkojame už šį naudingą dokumentą, kuris bus naudingas įstatymų leidėjams tam, kad e, būtų MVI vaidmuo ir e, įtaka padidinta Europoje. Taigi, dėkoju Jums už dalyvavimą. Na, nu, dabar, kolegos, norėčiau pasiūlyti padaryti penkių minučių pertrauką, kol atvyks e, komisijos vicepirmininkas Timmermansas. Dėkoju.

Dear colleagues, uh, I propose to start again. Kolegos, siūlyčiau toliau tęsti darbą. Šiandien turime garbės uh, svečiuose pirmą kartą sulaukti šio mandato metu uh, vykdamą į pirmąjį vicepirmininką Europos komisijos, poną Timermansą, jis yra atsakingas už žaliai kursą. Žalėsis kursas praeitų metų gruodžio mėnesį pirmą kartą buvo pristatytas, e, buvo pristatytas komunikatas apie Europos žalėjį kursą. E, čia kaip tik aptariamos e, politikos kryptis ir veiksmai. Tai yra ko gero vienas iš svarbiausių strateginių politinių dokumentų ateinantiems metams, turintis ambicingų tikslų, siekių Aišku, tai nėra lengva įgyvendinti, tačiau jeigu tai bus įgyvendinta, tai, tai smarkiai pakeis mūsų ekonomiką, visuomenę, netgi pagerins aplinką, kuriame, kurioje gyvename. Pusantros valandos esame numatę skirti šias, šiam klausimui. Daug susidomėjimo šio klausimu, daug kolegų užsirašė į kalbėtojų sąrašą. Iš viso keturis pasisakymų ratus turėsime. Daug kolegų prašė žodžio, aš esu tikras, kad bus daug konkrečių klausimų, todėl labai svarbu, kad ponas Timermansas juos atsakytų. Taigi dabar žodis 10 minučių ponui Timermansui, tada žodį suteiksime koordinatoriams. Po to bus du raundai, pasisakymų raundai skirti kolegams jau užsirašiusiems į sąrašą. Na ir dabar ilgai nelaukia suteiksiu žodį ponui Timermansui, paprašysiu pristatyti jo Europos komisijos viziją. Taip pat paprašysime pristatyti naujausią informaciją, kuri iškilo per pastarosius mėnesius ir savaitės po e, komunikato ir po Europos parlamento rezoliucijos dėl žaliojo kurso. Ponas Timermansai, dėkuoju Jums už dalyvavimą posėdėje, žodis Jums. Dėkuoju pirmininkė, labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šioje diskusijoje. Pirmą kartą e, šios kadencijos metu turiu galimybės aptarti žaliai kursą ir konkretų jo parengimą. Aš e, manau, kad e, žaliasis kursas susilaukė didelės visuomenės paramos, o tai yra puikia galimybė mums suderinti tris didžiausius iššūkius, kur, su kuriais susiduria mūsų visuomenė. Pirmiausia, aišku, klimato krizė, kurią reikia spręsti. Reikia e, pakanka pasižiūrėti, kas vyksta su oro sąlygomis, pasižiūrėkime į potvinius Junktinėje karalystėje, pasižiūrėkime, kas vyksta Ispanijoje, E, taip pat e, e, kitų yra iššūkių. Be to, mums dabar yra puikia galimybė parengti augimo strategiją kartu vykstant pramoniniai revoliucijai. Šiuo metu mes išgyvename industrinę rezoliuciją turinčią didelį alternatyvų poveikį, taip pat yra turime didelių galimybių e, ekonominių, e, įtraukios ekonomikos e, šansą dabar turime, tačiau viską reikia restruktūrizuoti. Ir aišku, visada atsiranda pavojus kažką tai palikti už borto tokioje situacijoje. Na, o trečiasis mūsų laukiantis iššūkis yra demografija. Demografinis iššūkis. Mes turime geriau uh, organizuoti savo ekonomiką tam, kad e, mūsų piliečiai turėtų tinkamų gebėjimų ir kad e, mūsų ekonomika būtų produktyvi bei sėkminga. Taigi žalesis kursas yra galimybė ES e, šias, šios tris iššūkius paversti naujomis galimybėmis. Konkrečiai įtrė rūpi, kaip galima restruktūrizuoti mūsų ekonomiką, kad ji atremtų klimato kaitą, bet taip pat, kad kartu suteiktų naujų galimybių, kaip įmanoma, tvariau. Na, ir aišku, mes jau gana greitai parengsime žiedinės ekonomikos veiksmų planą. Tai yra e, pirmųjų e, veiksmų e, tasa. Čia naujajame dokumente bus aiškiau nurodyta, kaip išvengti švaistimo, naudojimo, deginimo ir išmetimo. Jeigu nesimsime e, veiksmų, tai ko gero per 40 metų iškasinio kūro panaudojimas e, padvigubės per 28, 20 e, metų arteinančių plastiko vartojimas išauks du kartus. Trejų planetų mums reikės e, tam, kad e, galėtume pakelti savo vartojimo e, poreikius. Ir ko gero, mūsų planeta nebebus tvare. Ir tų žmonių, kurie turės su tuo gyventi ateityje, bus dar daugiau negu mūsų. Taigi turėtume, manau, daugiau naudoti perdavimas medžiagas, reikėtų at, iš atliekų atliekas vietoj išlaidų paversti galimybėmis. Ir nieko čia prievartinio nebus. Mūsų piliečiai tikrai neturės išsikraustyti kažkur į olas ir ėsti žolę. Ne, tiesiog mes turime užtikrinti naujojo ES ekonomikoje e, pakankamai komfortabilų gyvenimą e, tvarių produktų politikos sprendimas bus pasiūlytas. Tai bus labai novatoriškas sprendimas, bus transformuojamas mūsų uh, gamybos ir vartojimo modelis. Mūsų piliečiai nusipelno taip pat ir prieinamo modelio. Mes atsižvelgėme iš šio parlamento pasiūlymą išplėsti ekologinio dizaino e, nuostatas. Mūsų politinis pasiūlymas bus platus, bet kartu ir konkretus. Aš bijau, kad tai bus didžiausias iššūkis mums visiems. Mums reikės paramos konkrečioms priemonėms, nes kai kurios iš šių priemonių bus labai novatoriškos, netgi alternatyvios ir ne visiems jos patiks. Kita vertus, manau, kad Jeigu mūsų produktai bus ilgiau išliekantis, tai bus gera naujiena mūsų piliečiams. Jeigu daiktai bus perdirbami, irgi gerai bus. Ir jeigu jie taip greitai nesuluš, visiems bus naudinga. Tvarių produktų e, teisės aktas bus naudingas vartotojams, vartotojai e, galės e, produktus sutaisyti, bus išvengta pernelyg greito jų susidėvėjimo ir sugėdimo. Manau, kad visiems tai svarbu. Įsivaizduokime, jeigu mūsų išmaniosius telefonus galima būtų pataisyti, jeigu, pavyzdžiui, jie neduštų, kai krenta, jeigu jų krovikliai ilgiau gyventų, jeigu jų um, programinė įranga ilgiau truktų. Ir manau, kad piliečiai labai dažnai bijo, kad jie neįpirks tvarių produktų. Dažnai parduotuvėse e, jie į tvarius ar žalius produktus net nežiūri, nes svarbiausia jiems yra išgyventi iki mėnesio galo. Taigi padarykime mūsų ekonomiką naudingą šią prasme. E, tvarių produktų politika bus orientuota ir į pramonę E, produktų reikalavimai ir standartai turi būti aukšti. Reikia sumažinti jų e, CO2 išmetamą į atmosferą. Internetinės prekyvietės taip pat neturėtų e, sugriauti dabartinių prekybos modelių. Galime pradėti nuo prioritetų IKT, baterijos, tekstilė, įpakavimas, o po to jau galima bus ir plačiau tai taikyti. Kaip žinia, e, žiedinės ekonomikos veiksmų, pagal žiedinės e, ekonomikos veiksmų planą bus pristatytas ir, pristatyta ir pramoninė iniciatyva. Mes, e, aišku, remsime ir verčių grandinę. Tos verčių grandinės yra tvarios, švarus mobilumas, švarus plienas, baterijos, baterijos Ir aišku, žiedinė ekonomika šioje srityje geriausias sprendimas. Įsivaizduokime, jeigu tvariai manoma būtų baterijas perdirbti, ko gero e, ateityje didelis impulsas būtų duotas e, elektriniams automobiliams, jeigu ne automobiliuose, tai kažkur kitur, pavyzdžiui, tos baterijos vėliau galės būti panaudotos. Šiandien norėčiau kreiptis į šį komitetą ir valstybės narės, e, pakviesti juos išvelgti didelį potencialą žiedinės ekonomikos iniciatyvose. Tai gali būti labai naudinga nacionaliniams valstybėms narėms. Aš e, manau, kad tai gali būti naudinga ne tik tai planetai, bet ir ekonomikai, darbo vietoms naujoms atsirasti. Tai gali padėti. Ir tam, kad tai veiktų, visi turi šiame procese dalyvauti. Visuomenė, pramonė, akademikai, žiniasklaida, politikos sprendimų prieimėjai, įstatymų leidėjai visi sutarė dėl to, kad transformacijos reikia, bet reikia tokios transformacijos, kuri nepaliktų nieko už borto. Aišku, velnis visada slepiasi detalėse ir būtent čia jau komisijos vaidmuo bus e, pateikti tinkamus pasiūlymus, tinkamai įvertinti poveikį jų. Ir aš nekantrai norėčiau, nekantrai lauksiu jūsų reakcijos į tai mūsų energetijos transformacija yra vienas iš svarbiausių dalykų. Manau, kad e, tai e, yra esminis elementas žaliajam kursui. Mes turime sumažinti savo, neprikla... savo priklausomybę nuo iškastinio kūro. Mes turime pasirinkti tvarius energijos šaltinius. Ir tam prireiks daug daugiau elektros, negu kad šiandien turime. E, tvari energija iš vėjo, iš saulės, E, ko gero įgys tokį pagreitį, apie kurį niekas anksčiau net negalvojo. Tačiau labai dažnai mums trūksta infrastruktūrų, tinklų, tam, kad ta energija būtų e, perkelta ten, kur reikia. Be to, e, dar kol kas nežinome, kaip tinkamai saugoti šią energiją. Tai yra didžiuliai projektai, į kuriuos reikės investuoti per ateinančius metus tam, kad transformacija įvyktų. Be Europos parlamento, ko gero, to nepavyks padaryti. Todėl dabar norėčiau Jums padėkoti už Jūsų patvirtintą rezoliuciją. Ir ko gero, tai yra didžiausia parama e, mūsų žaliajam kursui iki šiol, kokios tik tai sulaukėme. Ir manau, kad tai tikrai padės mums e, siekti tolesnės pažangos. Ačiū gerbiamajam komisijos vicepirmininkui. Ačiū už e, jūsų pasisakymą. Visi turime dirbti kartu planas yra ambicingas, tam, kad jis pavyktų, reikia galbūt ne, e, jeigu ne vieningų sprendimų, tai bent jau didelės daugumos tam, kad eitume tą pačią kryptimį. Na, ta kryptis aiški, nustatyta, parama irgi yra jau aiški Europos parlamente, tik tai kol kas neaišku, e, kaip konkrečiai atrodys šis planas. Dabar kolegos jums e, pateiks konkrečius klausimus. Na ir ačiū dar kartą mūsų svečiui. Dabar žodį suteiksiu trims minutėms politikos koordinatoriams nuo frakcijų. Pirmiausia, APP, e ponia Karvalijo, prašau. Ačiū pirmininkė, dėkoju vicepirmininkui už pasisakymą, už entuzijazmą. Norėčiau išryškinti tris dalykus, kurie svarbus APP e frakcijai ir frakcijai matyt, apie tai kalbėjęs ir daugelis kitų kolegų iš mano frakcijos. Pirmiausia, kai kalbame apie žalį kursą, tai kalbame apie prieinamą žalę, tech, prieinamą žalės technologijas. Ir aišku, reikia daugiau plėtros, daugiau mokslinių tyrimų tam tikslui. Ir labai aišku, daug tikimės iš būsimos horizontas Europa programos. Uh, ir tikime, kad, tikimės, kad e, horizonto programa bus ambicinga ir gerai finansuojama. Taip pat svarbu pasirūpinti, kad valstybės narės irgi mokslinis tyrimus ir plėtrą laikytų prioritetu. Ir tą darytų ir privatusis sektorius. Taigi visi turime plėtoti šal, švaresnės technologijas, kurios būtų prieinamos ir kad būtų įgyvendinamos įvairiais etapais. Kitas dalykas, mes veikiname sie, tuos siekius, kurie numatyti žaliajame kurse. Tačiau labai svarbu, kad tie siekiai būtų pagristi nuosekliais poveikio vertinimais. Ir ne, neturime žadėti tai, ko negalime pasiekti. Ir mes žinome, kad kai mes pažadame ir žinome, kurie sektoriai gali pasiekti rezultatų ir kaip tą pasiekti ir tam turi sąlygų ir technologijų, tai yra svarbu. Toliau klausimas poveikio vertinimai, kaip jūs ruošiatės šiems siekiams įvairiose srityse. Ir dar vienas pastebėjimas ir klausimas apie žiedinę ekonomiką. Jūs teigiate, ir mes pritarėme tam, kad žiedinė ekonomika, jai reikalinga integrali pramonės politika ir tai gali tapti galimybe, tačiau yra labai neiškus, neiški riba tarp galimybės ir naštos MVI ir pramoniai. Kaip pasirūpinti, kad tai iš tiesų būtų galimybė, o ne dar viena našta, dėl kurios tektų prarasti darbo vietas ir dėl ko būtų stabdomas augimas. Taigi, kaip jūs pasirūpinsite, kad skaitmenimas, žalia, žiedinė ekonomika, visa tai kartu būtų galimybė sukurti naujų darbo vietų, užtikrinti augimą, o ir kad tai nebūtų našta mūsų pramoniai. Ačiū. Danika, e, socialdemokratų koordinatorius. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir kalbėti rumuniškai, kad žmonės Rumunijoje irgi galėtų išgirsti tai, kas juos tikrai domina. Vicepirmininkė, jūs esate asmuo, kuris esate labai ryštingas ir kai kažką norite padaryti, tai tą ir padarote. Niekas nebejoja šiame parlamente, kad būtent taip ir reikia elgtis. Ir dėl to mes ir priemėme sprendimą paremti naująjį žalį į kursą. ir kad tai yra primtina visoms politinėms frakcijoms. Ir tikriausiai prisiminate, aš plenarnėme posėdėje teigiau, kad naujasis žalėsis kursas yra labai svarbus ES tam, kad mums pavyktų ir dėl to tie etapai, kuriuos jūs minėjote, yra tai, kam pritarė visi kolegos. Ir čia keli aspektai, kuriuos norėčiau paminėti. Valstybės narės kur situacija yra šiek tiek kitokia, kur yra sudėtingiau dėl to, kad yra tam tikras paveldas ir aš norėčiau Rumuniją, Rumunijos pavyzdį pateikti. 4 procentai nuo BVP kiekvienais metais, pradant šiais metais, turi būti investuojama Rumunijoje kad iki 30 metų pasiektumėme tikslų. Ir aišku, kyla nemažai klaustukų, kaip to pasiekti. Ir pirmasis klausimas ar prašymas kažkaip įsitraukti, kad padėtumėte toms valstybėms narėms parengti reikiamus planus ir gyventi savo įsipareigojimus iki 30 ir 50 metų. Taip pat man atrodo, kad būtų labai svarbu kalbėti ir apie tai, apie ką mes tengiame kalbėti. Tai yra tos diskusijos, ar reikia dujų ar ne. Ir aš manau, kad čia reikalingas aiškus atsakymas. Kai kurios valstybės narės gali CO2 pakeisti dujomis ir kiti sako, kad tokio, toks pakeitimas tarp CO2 ir dujų nereikalingas, bet aš manau, kad mes galėtumėme tikrai su geresnėmis technologijomis pasiekti daugiau ir tada kelia, keliamas, kel, kyla nemažai klausimų, o žalio kurso priešininkai sako, kad iš tiesų į, įtvirtinamos tokios technologijos, kurių mes nenorime, kurios yra labai taršios. Taip pat labai neramu ir dėl tam tikrų daugiametės finansinės programos elementų. Aš esu pranešėjęs dėl horizonto programos ir aš nelabai suprantu, kaip surasti lėšų, kad būtų galima investuoti jūsų prioritetus numatytų žaliajame kurse, naujas technologijas, dėl kurių būtų galima užtikrinti saugojimo pajėgumus. Dabar 99 procentai saugojimo yra pagrįsta šimto metų senumo technologijomis vandens baseinai ar, ar panašiai naudojamas vanduo, reikia daug, daug elektros energijos ir panašiai. Tik vienas procentas yra saugojama pažangiai. Taip pat e, vandenilis, vandenilio technologijos, aš manau, kad čia irgi galima užsitikrinti prieinamas kainas, bet tų technologijų kol kas nėra. Ir tai irgi turėtų atsispindėti jūsų prioritetuose komisijoje. Dėkoju. Dėkoju, ponai Nikai. Rinių e, frakcijos vardu ponas Grudler. Ačiū gerbiamasis vicepirmininkė. Tris klausimus jums turėčiau. Pirmiausia, dėl skaitmeninės taršos, tada dėl pramoninės produkcijos be CO2 ir trečiasis klausimas - kosmoso technologijos ir žalėsis kursas. Taigi pirmiausia, dėl skaitmeninės taršos. Uh, E, skaitmeninių priemonių tarša, e, jos dalis e, CO2 išmetimuose yra labai didelė, ko gero penktoje vietoje tai atsidurtų ir tai yra netgi aukščiau negu kad oro transportas. Jeigu mes skaitmeninių technologijų taršos neribosime, tai gali pasiekti 7-8 procentus visų CO2 emisijų ir tai atitiktų maždaug e, visas lengvųjų transporto priemonių emisijas. Kai kurios, e, trans, kai, kai kurios pramonės e, sritis rūšis jau mobilizuojasi ir bando apriboti tą taršą, ar nereikėtų dabar galbūt labiau apgalvotų skaitmeninių sprendimų imtis ir juos derinti su klimato tikslais. Toliau dėl CO2 mažinimo. Tam, kad ES pramonė būtų netarši, žiedinė ir stabili, reikalingos didelės pastangos įdėti. Pirmiausia, reikia uh, E, dabar egzistuojančių gaminimų procesų energetinį efektyvumą didinti, bei taip pat CO2 pašalinti iš e, gamybos procesų. Yra čia vandenilis, biomasė, e, elektros naudojimas, CO2 saugojimas, egzistuoja sprendimai, tačiau tai dar nėra pardavinėjama, dar nėra naudojama. Štai pavyzdžiui, vandenilio naudojimui reikia didelių technologinių sprendimų. Tai aišku daug kainuoja, pramonė pati negali finansuoti tokių pokyčių. Taigi reikia tokių politinių sprendimų, e, kurie apimtų ne tik reglamentavimą, bet ir paramą. Taigi kokia būtų ES strategija tam, kad būtų paskatintas e, tokių e, CO2 mažinančių technologijų naudojimas. Na ir Trečiasis klausimas. Mažai piliečių žino, bet kosmoso technologijos e, yra labai svarbios, kad pasiekti mūsų CO2 klimato tikslus, žaliojo kurso tikslus, pavyzdžiui, Kopernikas, Galėjo, EOS. Kaip geriau tas kosmoso technologijas integruoti į žaliojo kurso strategiją. Ačiū, ponė Grudler. Na, o dabar į D vardu, ponas Borkė. Ačiū. Dėkoju pirmininkui, dėkoju vicepirmininkui Timermansui už tai, kad atvyko šiandieną. Malonu labai pasinaudoti jūsų puikiomis italų kalbos e, žiniomis, tai aš irgi tada itališkai kalbėsiu savo gimtąją kalbą. Norėčiau tiesiog pakalbėti apie kelias problemas, su kuriomis susidurėme ir vyriausybės, ir komiteto lygmenių. Lyg Graikijos premjeras nesiniai paskelbė, kad žalesis kursas bus labai sudėtingai įgyvendintas projektas ir tas paaiškės tuomet, kai pradėsime kalbėti apie nuosavus išteklius. Aš manau, kad visi tai suprantame ir Niderlandų premjeras pasakė, kad žalesis perėjimas yra, bus tvarus tik tuomet, jeigu turėsime ekonominio augimo ir jeigu bus užtikrinamas darbo rinkos augimas. Mes turime pasirūpinti, kad žaliojo, poveikio, žaliojo kurso poveikis irgi būtų socialiai teisingas. Taigi kalbame apie labai įvairius interesus su tuo susijusius ir už to stovi įvairios politinės frakcijos. Tai yra problemos, kurios gal nėra taip aiškiai susijus, susijusios su konkrečiais politiniais aspektais, tai yra horizontalios gan problemos. Ir mes žinome, kad prireiks 25 metų šiam perėjimui ir tiems pokyčiams įgyvendinti. Tačiau matome, kad jauni žmonės eina į gatves dabar ir tas yra penktadienio judėjimas, kai jauni žmonės reikalauja veiksmų imtis dabar. Ir mes privalome įkvėpti gyvybę į šios procesus, jeigu norime pasiekti realių pokyčių. Tokie, tokios problemos yra visa tai, ką reikia atsižvelgti, kai kalbame apie žalį kursą. Jeigu viena vertus mes nesugebėsime užsitikrinti viešų investicijų, kurios yra reikalingos ir negalėsime tuo pačiu užsitikrinti ir privačių investicijų, ar reiks iš naujo mąstyti apie tą žalį kursą, pergalvoti jį. Jeigu taip atsitiks, taryba panašu, kad priima pirmuosius dabar sprendimus dėl būsimos daugiametės finansinės programos. Mes suprantame, kad nebus lengva pasiekti to susitarimo, nes yra tam tikrų valstybių narių, kurios yra linkusios stabdyti šias dėrybas. Taigi, mano klausimas būtų susijęs su tuo. Savo įžanginėme žodėje jūs šiandieną kalbėjote apie demografinius iššūkius ir kiek tai kelia problemų žaliojo kurso gyvendinimui. Man įdomu, ar šalia to bendrojo požiūrio jūs galėtumėte pateikti mums daugiau informacijos apie tai, kaip jūs ketinate atremti šį iššūkį. Ponas Ministro, žalių koordinatorius. Ačiū, pirmininkė komisijos nariai. Norėčiau pastebėti, kad su pasitenkinimu, kad pradžioje jūs išvardėjote tuos dalykus, ties kuo jau yra dirbama. Tai yra puiku, nes pramonės politika, žiedinės ekonomikos veiksmų planas, tai yra visi tie dalykai, kurie jau pradedami ir nereikia laukti, kol bus perver, įvertinti emisijų mažinimo tikslai. Taip pat kalbant apie ITRE požiūrį į šį klausimą, labai svarbu, kad Europa išspręstų klimato krizę ir užtikrintų tvarią ekonomiką, bet tam reikalinga technologinė lyderystė aplinkosaugos. Aplinkoskos technologijų srityje, kad būtų kuriamos pramonė darbo vietos, kurios būtų tvarios. Tačiau mes negalime tik tai bandyti galvoti, kaip ir kiek turime investuoti. Čia, aišku, reikia ir reguliavimo, ir aiškių kainų, kad rinkos irgi galėtų judėti, kad būtų užtikrinamas perdirbimas ir taip pat numatytos CO2 kainos, kad pramonė įsisuktų. Ir reikalingos, aišku, investicijos. Tai aš norėčiau išklausyti jūsų nuomonės apie situaciją dėl daugiametės finansinės programos, nes matome, kad nėra viskas taip gerai dėl naujų programų, horizonto programos įgyvendinimo. Taip pat reikės ir investicijų banko, netgi centrinio banko šioje srityje, kad būtų galima investuoti į realią ekonomiką. Taigi, kaip jūs kaip komisaras galėtumėte paremti tokį finansavimą e, klimato paskatos priemonėms? 50 55 procentų emisijų mažinimo tikslas, kurį dabar vertinate. Panašu, kad Europa turi parodyti lyderystės jausmą savo gyventojams ir visiems pasaulio gyventojams. Ar esate pasirengę pateikti pasiūlymą, kuris būtų priimtas dar prieš Glasgow COP susitikimą? Ir tai būtų 30 metams numatyti griežti CO2 mažinimo tikslai, o po to aišku, būtų gerai sužinoti apie tai, kuo galima greičiau, kad primtumėme sprendimą ir tada aš įsivaizduoju, kad parlamentas jums pritartų, nes dauguma e, parlamento narių pasisako už 55 procentų mažinimo tikslą. Ir tada, aišku, reiks jau renkti kitus reglamentus. Tai reiškia, kad reikia stiprinti efektyvaus energijos vartojimo tikslus, LULUCF ir visus kitus dalykus. Ir jeigu pažvelgtumėme į tai, kiek investicijų reiks į renovacijas, kad pasiektume dabartinio efektyvaus energijos vartojimo tikslų, jau kalbant apie dabartinius pastatus, 150 milijonų maždaug per metus ir tas finansavimas turės būti didinamas, taigi sprendimai turi būti priimti greitai ir po to tikslų įvertinimo, kiek jūsų manimų bus galima įsipareigoti siekti tų, to, to plano ir kitų tikslų iki 21 metų Liepos mėnesio, kaip numatyta žaliojo kurso komunikate. Dėkoju EKR vardu. E, koordinatorius ponas Krasnodėpski. Ačiū. Pirmininkė, aš savo ruoštų irgi turiu nemažai klausimų. Ką komisija ketina daryti, kalbant apie mažinimo pastangų paskirstimą, nes juk Junktinė karalystė išstoja. Taigi, kaip mes pasidalinsime tas pastangas, kurios yra susijusios su CO2 mažinimu? Nes naštą reiks pasidalinti kažkaip kitaip po breksito. Taigi, kaip jūs išskirstysite tą naštą? Ar bus atliekamas koks tai poveikio vertinimas prieš jums priimant sprendimus? Toliau perinant prie mano antro klausimo. Jis susijęs su tuo, ką apie ką kalbėjo ponas Nika. Klimato neutralumo tikslas iki 50 metų. Ar tas tikslas bus siejamas su poveikio vertinimu? Ir ar tas poveikio vertinimas bus atliekamas įvairiose šalyse atskirai? Turime teisingo perimo fondą, bet ar bus skiriamos kompensacijos to, tom šalims, kurios atsilieka tame transformacijų procese ir negalės atremti dar daugiau iššūkių nei kitos šalis. Ir taip pat visai neseniai Nacionalinis Belgijos bankas įvertino klimato neutralumo tą produktą ir banko valdžia teigia, kad naujasis žalesis kursas galėtų turėti tokį patį poveikį kaip naftos krizė 80-ame dešimtmetyje. Aišku, Belgijos bankas pesimistinę tokią prognozę pateikė, bet kaip jūs vertinate, kaip ją vertinate jūs? Tai yra tam tikras įspėjimo signalas iš Belgijos banko pusės, ką apie jį manote jūs. Kiti kolegos taip pat iškėlė svarbius klausimus ir aš norėčiau pratesti ir užduoti dar vieną klausimą. Vyksta diskusijos apie žaliai kursą ir paraleliai vyksta daugiametės finansinės programos procesas. Ar yra tarp to koks tai ryšys? Nes jeigu apkarpomas biudžetas, finansavimas mažinamas, biudžetas tampa mažesnis, ar tai neturės padarinių žali, žaliajam kursui, kuris toks ambicingas? Ar tie procesai absoliučiai tarpusavėje nesusiję? Man labai įdomu, nes visus mus intriguoja tie patys dalykai. Kas sumokėjęs už tokius ambicingus projektus? Man atrodo, iššūkių yra ir klausimų daug, o atsakymų nelabai. Dėkoju ir galiausiai goja vardu Kornelija Ernst. Ačiū. Kalbant apie žalį kursą, Yra čia nemažai tikslų, jie ambicingi. Mes suprantame visą tai ir mes paremsime jį, bet žinome, kad įgyvendinti jį nebus lengva. Pirmiausia, finansavimas. Mums reikalingos ES lėšos, ir valstybės narės nebūtinai nori už tai sumokėti. Taip pat reiks išsiaiškinti, kaip tai realiai bus padaryta, kaip sakė ankstesnis kalbėtojas, mums reikia nacionalinių lėšų be jokios abejonės ir taip pat reikia, kad valstybės narės būtų pasirengusios tuos pinigus skirti ir kad būtų, noros, kad būtų noro tuos pinigus skirti. Stabilumo ir augimo paktas, mano manimu, irgi turi būti įtraukiamas ar nereiktų mums bent jau reformuoti jo, o gal visai jo atsisakyti, nes priešingo atveju mums teks surasti, ieškoti lėšų valstybėse narėse, kurios e, dar labiau sieks privatizacijos ir panašiai, ir tai labai pakenks nemažai valstybių. Taigi nacionaliniu lygmeniu. Ar nereiktų pamastyti apie tai, ką būtų galima padaryti ir europiniu lygmeniu turėtumėme irgi pagalvoti, ar nereiktų pertvarkyti stabilumo augimo pakto. Pirmas dalykas. Antras dalykas - tai yra seismologinis e, reiškinys Vokietijoje, priliksanti žemės drebėjimui. Ir tai yra didžiulis uždavinys. Vakar Vokietijos ekonomikos ministras pareiškė, kad Vokietijos automobilių pramonė pagal žalį kursą neturėtų būti taikomi šiai pramoniai griežtesni reikalavimai. Tai kokie būtų čia jūsų komentarai ir kaip jūs ketinate elgtis su automobilių pramonės sektoriumi, nes e, mes tikrai negalime jiems daryti bet ką. Toliau atsinaujinanti energija. Jos reikia daugiau, apie tai daug kalbame. Tačiau e, neseniai sutarėme dėl tam tikro sąrašo bendrojo intereso paslaugų, bendrojo intereso projektų sąrašo, ir kur yra ir apie dujas kalbama. Tai koks bus jūsų pasiūlymas e, dėl to, kaip didinti atsinaujinančios energijos kiekį? Kitas e, klausimas susijęs su vartotojais. Jūs pats teigiate, kad reikia viską subalansuoti, kad reikia patraukti savo pusę žmonės, kad reikia tą daryti, nepamirštant ir socialinių aspektų. Tačiau jeigu pažvelgtumėme į rytų Europą, mes žinome, kad yra daug skurdo ir energijos kainos auga. Net Vokietijoje mes tą matome dabar. Taigi turime pagalvoti, kaip išspręsime tą problemą. Ir viskas turi būti daroma socialiai subalansuotų būdų ir tą padaryti nėra lengva. Nenorime, kad žmonės gyventų energetinėme skurde, nesu, nesugebėdami apsišildyti namų. Arba kai kuriuose valstybėse, kur žmonės negali net iš vis įsigyti būsto. Dėkoju. Vicepirmininkė, dabar žodis jums atsakymams ir reakcijoms į koordinatorių pasisakymus. Septynės minutės siūlau, kad paliktumėme laiko dar kitiems kolegoms. Suprantu, tačiau taip pat tikiuosi, kad ir kolegos supras, jog negalėsiu e, labai išsamei per septynės minutės atsakyti visus klausimus. Tačiau pradedu. Aišku, technolo, žaliosios technologijos, ekologiškos technologijos turi būti įperkamos. Taip pat, e, kuo greičiau mes jas dėksime, tuo jos greičiau taps įperkamesnės. Ir tai taip pat bus apžvelgta ir mūsų greitai, mūsų pristatomame e, pramonės dokumente taip pat ne tik jūs vienas klausėte šio klausimo. Taigi noriu pasakyti, kad mm, mums nereikia stumti tų technologijų, kurių mums reikia. Dauguma iš jų jau yra, jau egzistuoja, tačiau jos nėra pakankamai plačios ir nepakankamai paremiamos, kad jomis galima būtų iš karto pasinaudoti keičiant mūsų ekonomiką. Taigi įdomu yra tai, kad technologijos yra, egzistuoja. Taip pat sakyčiau, kad yra ir lėšų. Tačiau mums reikia viską suorganizuoti taip, ypač kaip europiečiams, ir, ir, ir lyderiams tam tikrose srityse, kad sugebėtume kurti tas technologijas ir jas panaudoti transformuojant ekonomiką. Tai taip pat minėjo e, keletas iš jūsų. Ta technologija, kuri e, yra daugiausia žadanti ir turi daugybę pritaikymų įvairiose srityse ir kur Europa yra lyderė ir kur reikia investuoti, yra vandenilis Vandenilio ekonomika, mano nuomonė, yra viena iš didžiausių galimybių, kurias turi Europą, kadangi ji išsprendžia tiek daug kitų problemų. Jei pakalbėtumėte su žmonėmis e, Europos pramonė, plieno pramonėje, pavyzdžiui, jie žino, e, kokie yra sunkumai, jie žino, kad reikia iš esmės keistis, kad ta pramonės šaka išliktų tvariai ir išliktų Europoje. Ir turbūt dauguma iš jų žino, kad tam be galo svarbus bus vandenilis. Ir tai įvyks, tačiau klausimas yra ne ar tai įvyks, bet klausimas, ar mes pakankamai stiprus, kad tai įvyktų pakankamai greitai ir kad nenumirtų plieno pramonė to belaukiant. Ir prieinamos technologijos iššūkis yra plėtra ir greitis, kuris atitiktų mūsų pramonės poreikius. Ir man atrodo, kad plieno pramonė yra puikus to pavyzdys, bet aš taip pat vėliau sugrįšiu prie automobilių pramonės. Ir todėl e, horizonto programa yra be galo svarbi. Ir tikiuosi, kad visi dalyvaujantis diskusijose apie DFP, e, kokios bebūtų jų atsakomybės, suvokia tai suvokia, kad mums desperatiškai reikia įtraukti į tai ir horizonto programą, kadangi ji gali stimuliuoti, tačiau taip pat e, atlaisvinti ir daug privačių investicijų. Manęs dažnai klausia, sakykite, kur galime investuoti, nes dabar, e, esant tokioms palūkanų normoms, žmonės nori investuoti. Tačiau turi būti numatyta ir ilgalaikė, ilgalaikis saugumas ir, ir pelnas. Ir man atrodo, kad pasiektume labai daug, jei greitai imtumėmės veiksmų. Žinoma, mes atliksime ir poveikio įvertinimą. Per praeitus penkerius metus daug ko apie tai sužinojau. Noriu dabar tą žinias pritaikyti ir aptariamiems sektoriams. Ir norėčiau, kad visi e, turinti žinių šiuose srityse taip pat dalyvautų tame poveikio vertinime. Ir esu tikras, kad tada išvengsime klaidų. Vienas pavyzdys, kurį prisimenu, yra vienkartinio plastiko įrankių teisės aktas. Aštuonis mėnesius jis užtruko, kadangi e, suvokta buvo, kad tai yra labai skubu ne tik teisėkuros institucijose, bet ir visuomenėje. Ir jis buvo puikiai parengtas. Ir turbūt nepasakysiu nieko naujo, jei pasakysiu, kad e, tris kartus mes komisijoje turėjome grįžti prie, prie, e, prie stalo ir iš naujo renkti tą dokumentą. Žinoma, visada kyla klausimas, Ar tai nebus ne tik galimybė, bet ir papildoma našta? Ir aš tada klausiu, o kiek kainuotų nieko nedarimas? Europai reikės bent 260 milijardų eurų investicijų kasmet, kad žalėsis kursas būtų įgyvendintas. Tačiau e, kaina, jeigu nieko nedarysime, bent jau ilgalaikė perspektyvoje, man atrodo, reikėtų e, nuodugniau tai išanalizuoti, bet Jūs turbūt ir taip suvokėte, kas įvyks, jeigu mes neimsime veiklos, kas atsitiks angliakasybos regionuose, kur prasta oro kokybė žudo milijonus kasmet. Pažvelkite, koks yra viso to poveikis. Ir jeigu mes kalbėsime apie veiksmų kainą, kuri aišku yra didelė, tada turėtume ją palyginti su neveikimo kaina, kuri taip pat yra didelė. Uh, ir neveikimo rezultatai vis blogės ir blogės, o veikimo rezultatai vis gerės ir gerės. Geresnis vanduo, oras, miestai, geresnė darbo vietos ir paklausite bet kokio e, šachtininko, ar norėtumėte, kad jūsų sunus būtų šachtininkas irgi. Visi atsakys ne. Jeigu tik bus alternatyva, visi norėtų, kad jų vaikai dirbtų ką nors kito. Ir mes būtent turėtume jiems pasiūlyti tą galimybę, kadangi e, savaime tai neįvyks. Čia viešosios institucijos turi imtis veiksmų ir Europa turi e, pademonstruoti solidarumą su tais 30 angliakasybės regionų, kurie vis dar yra Europoje. Tačiau tai mums suteikia didžiulę progą, galimybę. Ir Negalima atsijėti energetikos nuo skaitmeninės sektoriaus, skaitmeninės sektoriaus, nes jeigu norime, kad būtų funkcionalūs tinklai e, ir nebūtų švaistoma energija, mums reikia skaitmeninio pasaulio. O jeigu mums jo reikia, mums reikia daugiau elektros energijos ir tai turėtų būti tvari energija. Taigi manau, kad iš esmės pasveriant yra daugiau galimybių nei kad naštos. Aišku, reikia atsižvelgti į skirtingą situaciją įvairiose valstybėse narėse, kadangi iššūkiai skiriasi. Čia minėjau anglikasybos regionus. Jeigu e, jūsų šalis priklauso 80 procentų nuo anglies, tai jūsų iššūkis didesnis nei tos šalies, kurios tik 50 procentų. Tai yra neišvengiama. Visi žinome, kad jeigu visi to nepadarysime, tuo met uh, atskirų valstybių narių priemonių taikymo poveikis bus e, beveik nežymus. Taigi mes visi kartu e, esame atsidūrę šioje situacijoje ir turime iš, parodyti solidarumą. Solidarumas tai nėra altruizmas ar labdara, tai yra e, suvoktas interesas, ir Europos tarybos pirmininko paskutinis pasiūlymas yra 7,5 milijardo papildomų lėšų ir, ir tai iš tikrųjų bus labai naudinga. Toliau saugojimo technologija. Vėl e, vandenilis, man atrodo, kad mes kad e, Saulės energijos naujausios technologijos gali tiesiog įkurti vandenilį. Uh, taip pat e, oro, e, vėjo, e, saulės energija turi būti paskirstita taip, kad lengvai būtų adaptuota dabartinė dujų infrastruktūra jiems paskirstyti. Į tai reikia investuoti. Žinoma, duomenų centrai ir kiti naudoja labai daug energijos ir iš tikrųjų sunkiai suvokiama, pavyzdžiui, kaip Apple, Google ir kiti sako, kad mes jau esame neutralus klimato atžvilgiu. Tada, sakykime, tada klausiu, pasižiūrėkime į tos duomenų centrus, kas vyksta ten. Taigi, šiuose duomenų centruose yra be galo didelis karštis generuojamas ir tada tą karštį reikia vėsinti vėl naudojant energiją. Palaukite iki rytojaus, mes ten tada priimsime sprendimą dėl skaitmeninio klausimo, bet Tai yra vienas iš klausimų, kurį reikės spręsti ir reikės labai atvirai e, kalbėti su ta pramonė. Toliau, e, ekonomikos dekarbonizavimas. Aš esu agnostiškas technologijos prasme, kol, jeigu tik jinai veikia, tai man jinai tinka. E, CCS nėra kažkokia tai panacėja, bet Aš neprieštarauju brandolinė energetikai, bet paskaičiavus ji pasirodo pernelyg, pernelyg brangi. Aš žinau, kad ideologiniai visokie prieštaravimai yra valstybėse narėse, bet nemanau, kad būtų protingai tai investuoti, bet tai aišku yra valstybių narių prerogatyva. Ir žinau, kad kai kolega Breton sako, kad mums reikia 25 metų, jis masto kaip žmogus, atėjęs iš dėlės korporacijos, jis žino, kad investicijų ciklai turi tęstis ir užsibaigti. Ir jeigu nori pakeisti pramonę, tai tuo met reikės visos kartos, kad tai pasikeistų. Ir todėl mes numatėme horizontą 2050 metams, nes tai mums suteiks progą iš tikrųjų restruktūrizuoti per du investicinius ciklus. Visa pramonė, manau, kad Bretonas tuo ir remiasi. Taip, matau, kad reikėtų pagreitinti. Uh, savo pasisakymą. Taigi, ar mums reikia iš naujo apsvarstyti žalio kurso finansavimą dėl DFP diskusijų? Ne, nereikia. Bet mums reikia e, per ateinančias dienas ir savaitės reikalauti, kad ir, ir teikti, ir sakyti, kad negalima sauliaisti vien tik tais išleisti pinigus, kuriuos turi Europą sakykime, senoms politikoms. Turime užtikrinti, kad būtų pakankamai erdvės investuoti į naujasis technologijas, į tai, apie ką mes anksčiau kalbėjome. Nereikia komisijai iš naujo apsvarstyti šio, šio, šio žaliojo kurso, šio pagrindu. Mes, aišku, turėsime tai daryti vertinimo prasme kartu su konsultacijomis, tačiau mes turime e, pažvelgti ir pasidomėti, ar pats paktas e, susitarimas. Susitarimas e, e, vis dar yra aktualus įvairiose srityse, tačiau akivaizdu, kad mums reikės labai didžiulių privačių ir viešų investicijų į tinklus, naujas technologijas ir taip toliau, kad visa tai įvyktų. Manęs prašė pakalbėti apie demografinį iššūkį. Na, aš sąžiningai pasakysiu, nerimauju dėl disbalansų įvairiose valstybėse narėse tarp perpildytų miestų ir tuščių kaimų, perpildytų pakrančių ir tuščio, tuščios sausumos vidurio žemyno. Man atrodo, kad reikia uh, sumažinti spaudimą didiesiams miestams, padarant tas, tuos regionus patraukliais gyventi. Ir aš kalbėjau su įvairiais merais pastarosiomis savaitėmis, pavyzdžiui, su Londono meru. Na taip, miestai yra svarbus ir ateitie dar bus svarbesnė, tačiau turi būti ir alijansas tarp miestų ir kaimo vietovių, jeigu norime pasiekti sėkmės. Ir manau, kad tai galbūt būtų vienas iš atsakymų į demografinį iššūkį. Manau, kad uh, 50-55 procentų sumažinimo klausimas turi būti pagrystas protingų poveikio vertinimu ir aš neatmeščiau poveikio vertinimo tik dėl laiko apribojimų. Manau, kad yra. Na, jūs kalbėjote apie Europos parlamento sprendimą, apie rezoliuciją, kur minus 55 procentai įtvirtinti, bet aš manau, kad dalis šios paramos, kodėl susilaukė pasiūlymas paramos, e, buvo tai, kad kai kurie parlamento nariai pasakė, kad nori, jog komisija išanalizuotų, ar tai yra e, teisingas skaičius ir ar galima to pasiekti. Taigi, jeigu mes tinkamai atliksime savo darbą, tai mums reiškiama parama Europos parlamente sumažės. Ir taip, laikas spaudžia, bet aš nematau alternatyvos. Mes privalome atlikti tą poveikio vertinimą, kaip galima greičiau. Tiek daug klausimų dar liko. Na, dėl klimato neutralumo iki 2050-ųjų. Aš manau, kad kai žmonės sako, kad E, bus poveikis tas pats kaip ir per ankstesnę krizę, jeigu jie sako, kad tai lems e, pramonės revoliucijos pagreitinimo ir produktivumo didinimo, e, nepadarant poveikio motinai žemė ir jeigu pasieksime geresnės darbo vietas greičiau, na gerai, jeigu toks povei, tokį poveikį galima būtų lyginti su senaja krize, bet jeigu mes sakysime, kad sulėties augimas ir taip toliau, nes nepritariu tam, nėra jokių rodiklių, kad tai galėtų įvykti. Ir dabar jau baigsiu savo pasisakymą, o paskui galbūt sugrįšiu prie kai kurių klausimų vėliau. Ir prašau jūsų, nekalbėkite apie piliečius kaip vartotojus. Piliečiai yra daug daugiau nei tik vartotojai. Mes e, daug geriau juos suprasime ir jų poreikius, jeigu žiūrėsime juos ne kaip į vartotojus, o kaip piliečius. Ir jų pozicija taps svarbesnė ir stipresnė. Thank you so much. It were indeed uh, many questions. Dėkoju. Tikrai daug klausimų. Į visus atsakėte. Dabar dešimt trumpų klausimų. E, Bandysime laikytis laiko, vienos minutės, e, ribosiu, jeigu bus viršyta. Ponas Barins, dėkoju. Ačiū e, komisijos nariai už tai, kad prisijungėte šiandien prie mūsų. Jeigu mums ta transformacija pavyks, jeigu sulauksime paramos iš kitų pasaulio dalių. Tai ko gero didžiausias mūsų laukiantis iššūkis bus CO2 mažinimas, regioniai klasteriai. Aš žinau, kad jūsų paties regionas puikų pavyzdį, pavyzdį rodo. CO2 atsisakymui reikalingos technologijos ir infrastruktūros, reikalingos uh, ir darbo vietos išlaikyti tam, kad jos nebūtų perkeltos į kažkokius kitus regionus. Taigi dabar klausimas. Jūsų manimų, ar klasterių požiūris e, čia galėtų būti pritaikytas Europos Sąjungoje. Taip pat anglės sugavimas ir saugojimas. Ką galima būtų padaryti tam, kad būtų labiau skatinama šį technologiją naudoti? Ačiū pirmininkė. Žalėsis kursas turi privesti mus ne tik prie e, klimato neutralumo, bet taip pat prie klėstėjimo, tvarių darbo vietų. Tai turi padėti sumažinti regioninius skirtumus. Labai tikiuosi, kad ir skirtumus tarp valstybių narių bei e, socialinė neligybė. Teisingos transformacijos fondas yra puikia idėja. Ši transformacija turi būti sėkminga, sąžininga ir teisinga. Norėčiau paklausti, kokias konkrečias priemonės siūlysite tam, kad e, realiai būtų kūriamos darbo vietos, ne vien tik tai, kad būtų organizuojami mokymai, perkvalifikavimai darbuotojų, kokios, pavyzdžiui, paramos MVI esate numatę startuoliams, ką esate e, numatę daryti papildomai tose labiausiai nukentėjusiuose regionuose. Na ir dabar dėl e, tų dabartinių diskusijų tarp sanglaudos palaikytojų ir kritikų. Maždaug pusė dabar lėšų turėtų būti skiriama dviem valstybėm e, - Vokietijai ir Lenkijai. Tačiau kaip dabar galima būtų užtikrinti, kad pinigai būtų paskirsti teisingai? Ačiū, pirmininkė. CO2 atsisakymas iki 2050 metų gali Europą padaryti lyderę, inovacijų lyderę, lyderę ne viename sektoriuje. Šiuo metu, tačiau, e, energijos kainos auga, emisijos nemažėja. Kaip jūs e, ketinate rengtis ateičiai energetikos, pavyzdžiui, koks, kas bus numatyta sintetiniam kūrui, e, kokios bus saugojimo, sandėliavimo galimybės, taip pat ką esate numatę padaryti tam, kad būtų dujotekių tinklas atnaujintas, bei kaip e, visose sektoriuose ETS sistemą įgyvendinsite ir kaip užtikrinsite, kad e, atsinaujinančios energijos rūšis būtų naudojamos. Mes be jokios abejonės turime naujasias technologijas plėtoti kaip įmanoma sparčiau, kitaip žmonės nebegalės e, pakelti energijos kainos ir nebegalėsime debesijos iniciatyvų įgyvendinti. Na ir jeigu gyvenimo standartai sumažės, tai aišku, irgi klimatui nebus palanku. Pane Blaga, aš irgi esu įsitikinusi, kad žalesis kursas pakoreguos mūsų pramonę, įpročius, gyvenimo būdą. Tačiau dabar šiais svarbiais klausimais diskutuodami negalime e, praleisti šakių ir tų detalių, kuriuose slypisi blogis, kaip kad jūs sakėte. Taigi kalbėkime apie konkrečius dalykus ir aš pateiksiu keletą konkrečių klausimų. Jūs paminėjote atliekas bei vienkartinį plastiką. Tačiau jūs nepanaudojote, ne, nepaminėjote elektroninės atliekas. Pavyzdžiui, 60 kg žmogui elektroninių atliekų per metus tenka Europoje. Mes e, didžiulę daugumą patvirtiname rezoliuciją dėl e, vieno kroviklio visiems elektros prietaisams. Ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Na ir kadangi jau kalbame apie atlikas, atlikas man, svarbus, man svarbu pakalbėti ir apie maisto atlikas. Tačiau prieš tai dar dėl uh, anglies uh, šachtų Vokietijoje, Lenkijoje bei Čekijoje, kiek žinau, yra ketinama plėtoti šią pramonę ten. Pone Garb. Atsiprašau, nesupratau, kai mano pavardę sakėte. Gerbiamas e, komisijos vicepirmininkė, gerbiamas e, posėdžio pirmininkė. Komisija teikia iniciatyvas, įstatymų projektus, teisėkuros e, projektus. Tačiau kokiegi bus to rezultatai? Turime dabar labai įtemptą darbo grafiką. Kai kurie e, komunikatai buvo atidėti ateičiai. O dabar aš norėčiau paklausti, kaip yra su koordinavimu visos šios teisėkuros aktų visumos. Įsivaizduokime, kad yra tokių sektorių, kurie suvartoja daug energijos ir kuriems irgi reikės prisitaikyti prie šių pokyčių. Jūs, pavyzdžiui, minėjote vandenilį, bet aš norėčiau paklausti, ar yra kažkokia konkreti strategija numatyta. Iš kur, pavyzdžiui, gausime vandenilio, kaip jo apsirūpinsime, ar yra gairės, pavyzdžiui, švariai energijai. Pone Tovalieri, dėkoju. E, pirmininkė, aš kalbėsiu apie plastiką. Italija antroji Europoje pagal plastiko pagaminimą. Plastikas dabar yra diskriminuojamas, e, juo naudojamasi, jis yra visų problemų šaltinis ES, tačiau plastikas 170 tūkstančių darbo vietų sukuria Italijoje. Ir štai dabar komisijos pozicija gana ekstremali yra. Plastikas yra e, smerkiamas, kaltinamas visomis problemomis ir tai gali daug kainuoti tiek įmonėms, tiek darbuotojams. Na, o aš norėčiau paklausti, ar nėra taip, kad plastikas vis dėlto naudingas ekonomikai, juk ekonomik, juk plastikas yra tvarus ilgalaikis produktas. Šis klausimas yra labiau retorinis. Kam dabar pjauti šaką, ant kurios sėdime ir leisti save aplenkti mažiau skrupulingų šalių? Ko gero, visą tai turės ir kaštų, tai turės kainą, e, kurio galbūt mūsų darbuotojai nesugebės pakelti. Pone Juta Paulus, ačiū komisijos nariai, ačiū už tai, kad švarų mobilumą paminėjote. Jūs gavote Piterio Altmario e, Vokietijos ekonomikos ministro laišką, mm, neraminantį laišką, jis rašo, kad CO2 standartai automobiliams neturi būti keičiami iki 30 metų, nes jau visi e, apribojimai yra panaudoti ir išnaudoti. Na, bet nepamirškime, kad elektriniai automobiliai yra mažiau energijos sunaudojantis. E, ką jūs ketinate atsakyti ponui Altmeriui? Na ir dar norėčiau paklausti, koks, e, būt, kokia būtų neveikimo kaina. Pavyzdžiui, Vokietijos um, Bundestagas paskaičiavo, kad viena. Viena tona e, CO2 180 eurų kainuotų, 7 770 milijardų eurų nuostolių tai sudarytų vien tik tai 2017 metais. Taigi žala didžiulė, skaičiai įspūdingi. Ačiū dabar žodis ponui Markus Piper. Ačiū. Klimato apsaugos srityje, atsinaujinančių energijos šaltinių srityje reikia siekti pažangos, tai yra akivaizdu. Na, o aš dabar norėčiau užduoti klausimą dėl jūsų įsipareigojimų. Ar tas pas nutiks kaip su Lisabonos strategija? Kaip jūs žinote iš anksto, kokie bus rezultatai 2050 metais? juk e, gyvūnai vis dar egzistuos ir tada jų elektros prietaisais nepakeisime, kažkas juk išliks. Lygiai tas pats ir su vėlavimu. Štai pavyzdžiui, Tesla Vokietijoje irgi gamina, tačiau tų e, leidimams gauti kai kada dešimtmečių prireikia. Ar jūs žinote, kas bus 2050 metais? Ponas Tubičevski. Dėkoju. Ačiū už suteiktą žodį. Mes jau ne vieną kartą sakėme, kad žalesis kursas pakeis mūsų realybę. Taip, tikrai, bet blogis slepiasi, slepiasi detalėse. Dabar norėčiau štai ko paklausti. Dėl vėjo turbinų ir jų sudedamųjų dalių yra naudojama stiklo fibra bei pluoštas tiksliau ir plastikas. Anksčiau tos sudėtinės dalės būdavo išmontuojamos ne visai, ne visai aplinkai draugiškai. Štai po 21 metų mes turėsime išmontuoti tūkstančius tonų tų sudedamųjų dalių. Anksčiau, pavyzdžiui, išmontuojant vėjo jėgainės, senosios detalės būdavo parduodamos Rusijai, Kinijai, Afrikos valstybėms, tačiau šiandien jie nebenori mūsų atliekų. Taigi dabar būtų toks klausimas, ar esame pasirengę su tuo kovoti. Mes juk nenorime to paveldo. Mes turime išmokti perdirbti, mes turime išmokti atsikratyti vėjo jėgainių atliekų. Na dabar dėl vandenilio. Jūs norite skatinti, plėtoti šią energiją. Tačiau sakėte, kad klausimas ne ar, o kada. Tačiau kaip mes dabar galime kažką tai skatinti, jeigu ta technologija net neegzistuoja? Aš kalbėsiu suomiškai. Ačiū. Naujieji klimato tikslai. Kągi tai reiškia? Sektoriai dalyvaujantis ETS emisijų priekybos sistemoje nukentės. Pramoniai reikia modernizuoti, modernizuotis tam, kad būtų mažiau CO2 išmetama, tam, kad būtų konkurencingumas pasiektas didesnis. Tačiau be horizonto programos, ar numatėte kažkokiu kitokių priemonių tam, kad pramonė modernizuotųsi? Kaip galima modernizuoti pramonę šios procesus? Ir kaip užtikrinti ES pramonės konkurencingumą, kad nebūtų anglies nuotekių. Dabar paprašysime svečio atsakyti į klausimus. Ačiū pirmininkė. Aš pradėsiu štai nuo ko. Žaliojo kurso pagrindas yra mūsų įsipareigojimus konkrečiai išreikšti. Mes įsipareigojame pusantro laipsnio sumažinti pasaulinę temperatūrą. Kitu atveju mes savo likimo šeimininkais nebebūsime. Tiesiog pasieksime tokį e, tašką, po kurio nebus kelio atgal. Komisija įsipareigojo Paryžiuje Paryžiaus susitarimu. Yra parengtas kelio gairių planas, kuris, kuriuo vadovaujantis iki 50 metų bus pasiektas klimato neutralumas. Tai nėra tik projektas, tai yra kelio gairių planas. Ir mūsų pasirinkimai, aišku, nuo tų prisik pasirinkimų priklausys, ar pavyks tai pasiekti ar ne ir ko gero tie sprendimai galbūt bus sėkmingi, galbūt ne, bet vis dėlto turime šansą su jais pasiekti klimato neutralumo netaršios ekonomikos iki 50-ųjų metų. Ir aš manau, kad e, kiekvienais metais e, mūsų planeta mums primins, kaip svarbu yra veikti. Kiekvieną dieną tai matome. E, dabar turime puikią progą, nes pramoninė revoliucija į naują ekonomiką mūsų niekaip, niekur ne, niekaip neprives. Ar bus paprasta? Tikrai ne. Tačiau kam dabar imtis tų paprastų veiksmų? Imkime sudėtingų veiksmų ir palikime e, Žemę, mūsų planetą vaik, savo vaikams ir anūkams. Mes turėsime e, lyderiauti pasaulyje technologijų inovacijų srityje, Mes turėsime pakeisti pasaulį. Ne karinė jėga padarys mus lyderiais, ne žmonių skaičius Europoje mus padarys lyderiais. Mūsų visuomenės sėkmė ir patrauklumas e, bus padarys lyderiais ir manau, kad žalėsis kursas prie to mus prives. Ir taip reikalingas klasterių grupuojantis požiūris. Aš per keletą pastarųjų mėnesių tai supratau reikia e, kiekvieną pramonės šaką panagrinėti ir pažiūrėti, ką konkrečiai tai reiškia, pavyzdžiui, chemijos pramonėje, automobilių pramonėje, plieno pramonėje, vartotojų apsaugos rytyje, žemės ūkija ir panašiai. Čia yra bendrų dalykų, bet kiekvienam sektoriui būdingi ir specifiniai, skirtingi iššūkiai. Viena iš pramonės šakų, kurios dar neminėjome ir kurią aš norėčiau paminėti, tai yra viena iš didžiausių užimtumo sričių. 80 procentų 50 metais stovėsiančių pastatų Europoje jau pastatyti. Tie pastatai turės būti pritaikyti, apšiltinti. Ir čia, ko gero, daugiausia darbo vietų bus sukurta. Kapitalas egzistuoja, pinigai yra. Pasižiūrėkite į bankus, į EIB. Tai yra nerizikingos investicijos ir tų darbo vietų niekas iš mūsų nepaims. Tas darbas turi būti atliktas, padarytas. Čia galiu e, pridurti ir senas vėjo turbinas, kurias irgi reikia perdirbti. Taigi mes visą tai galime padaryti čia, Europoje. Dabar dėl anglijas sugavimo ir saugojimo. Čia technologiją reikia plėtoti. Techniškai tai yra padaroma, bet viskas priklauso nuo to, kur jūs esate. Pakrantėse e, paprasta tai padaryti, sausumoje toliau nuo, van, nuo jūrų sudėtingiau. Bet e, tai tik tai e, reiškia naujas galimybės mūsų pramoniai. Na ir aišku, ko gero, tai nebus panacėja. Na ir dar reikės pasižiūrėti į konkrečias teisingos transformacijos fondo priemonės. Aš esu įsitikinęs vienu dalyku. Jeigu mūsų žmonės manys, kad tai jiems nereikalinga, nenaudinga, tai mums tai nepavyks. Jeigu, pavyzdžiui, žmonės supras, kad jų vaikams ir naudinga, anūkam tai bus naudinga, tai jie mus palaikys. Jeigu jie manys, kad tai nenaudinga, jie mūsų ir ne, nepalaikys. Taigi, e, transformacijos fonde reikės į tai atsižvelgti. Toliau energetiką. Reikia kurti skubiai tinklus, reikia saugojimo infrastruktūras e, kurti, su baterijomis, su vandeniliu, vandeniliu dirbti vandenilio baterijos e, daug energijos saugos. Taip pat reikėtų pasižiūrėti į energijos apmokestinimo galimybės. Šiandieninė apmokestinimo sistema remiasi iškastinio kurto sistema kūro sistema. Tai reikia pakeisti. Ir e, nei viena valstybė nenori apie tai kalbėti, bet reikės tai padaryti, reikia tai pasigilinti. Ne vienoje valstybėje narėje e, energija vis dar subsidijuojama, pavyzdžiui, iškastinis kūras. Mes negalime piliečiam pasakyti, kad štai dabar mes subsidijas nutraukime, nutrauksime, o jūs persiorientuokite prie e, atsinaujinančios energijos. Neįmanoma to padaryti. Toliau, elektroninės atliekos, tai yra didžiulis iššūkis, taip pat ir perdėti. Aš mačiau e, rezoliuciją dėl vieno bendro kroviklio, tai yra ir bus tiksliau. E, žiedinės ekonomikos e, iniciatyvos dalis. Na, dėl angliakasybos šiandien e, Lenkijos, su Lenkijos vyriausybė e, susitiksiu ir aptarsime šis klausimus. Tiesiog norėjau daugiau informacijos šio klausimu gauti. O dabar dėl plastiko. Ką mes dabar padarėme? Šiame parlamente buvo nuspręsta uždrausti 10 vienkartinio plastiko gaminių, kurie kuriems yra alternatyvų ir vartotojams problemų dėl to nekyla. Tačiau 70, tačiau tuo pat metu 70 procentų plastiko nebeplūsta e, į mūsų upes ir vandenis. Aš žinau, kad plastikas yra puikus produktas, aš žinau, kad plastikas yra e, geras, tvarus e, produktas, tačiau kartu plastikas yra pavojingas, mikroplastikas pavojingas mūsų sveikatai. Reikia kažką su tuo daryti. Jeigu aš būčiau iš Italijos, tai e, nebūčiau toks kategoriškas ir neginčiau to plastiko. Pasižiūrėkime Italijos paplūdimius, vandenis, pasižiūrėkime į Europos, tiksliau, Italijos turizmą, Italijos ekonomikos perlą, tikriausiai ir turizmas nuo to nukentės. Aš nieko prieš plastiką neturiu, jeigu jis naudojamas tvariai. Aš manau, kad e, jis yra naudingas, tačiau tikrai ne vienkartinis plastikas. E, na ir dar trumpai dėl automobilių pramonės. Altmaierio laiškas buvo paminėtas, komisija atliks įvertinimą ir žiūrės per ateinančius metus, ar reikalinga bus teisės aktą parengti. Tačiau dabar pasakysiu vieną dalyką. Automobilių pramonės laukia didžiulis iššūkis pirmą kartą šiais metais. Aš esu įsitikinęs, kad jie tikrai tai suprato, gavo ir priemė tą žinę, jie nori pokyčių. Tačiau taip pat turime pripažinti, kad didelėje daugumoje valstybių narių tas iššūkis kelia pavojų darbo vietoms. Tai yra pavojus ir Europos ekonomikai. Aš nesakau, kad tai neturi vykti. Kuo greičiau tai vyks, tuo geriau. Tačiau norėjau pasakyti, kad reikia suteikti galimybės e, žmonėms dirbantiems automobilių pramonėje ir toliau dirbti toje pramonėje, galbūt kitokį darbą atlikti arba persikvalifikuoti į kitas pramonės šakas automobilių pramonė Europoje jau supranta, kad reikia atsisakyti vidaus degimo variklio, jie supranta, kad reikia didžiulių investicijų ir jie supranta, kad reikia su mumis bendradarbiauti, kad tai vyktų. Tačiau lygiai taip pat mes turime suprasti, kad ši transformacija, šie pokyčiai yra didžiuliai ir bereikalo nereikia naikinti darbo vietų, nes tie žmonės gali tiesiog e, paskui darbo nesurasti. Pirmininkas, tai čia tik tai apie lengvuosius automobilius. Jeigu, pakalb... Jeigu kalbėtume apie sunkvežimius ar orlaivius, tai diskusijos ko gero kitaip pasisuktų. Dabar dar dešimties kolegų išklausysime, po to turėsite galimybę atsakyti. Ponui Kohu dabar žodis. Ačiū pirmininkė. Pone vicepirmininkė. Visi sutinkame, kad regionai, kurie priklauso nuo anglės Europoje, Silizija, tai susiduria jie su dideliais iššūkiais, jiems reikia paramos priemonių ir lėšų. Aš norėčiau paklausti apie štai ką. Mes vakar išgirdome iš Europos tarybos, kad 2 milijardų eurų suma yra numatyta Lenkijai iš Teisingo perimo fondo ir kad ji gali būti sumažinta per pus, jeigu Lenkija neprisims įsipareigojimo dėl klimato neutralumo pasiekimo iki 50 metų. Kokia yra komisijos nuomonė apie tokį scenarių? Kitas dalykas, nesiniai buvo teikta regionų komitete, Lenkijos miestų sąjunga teigia, kad žalios lėšos yra tiesiogiai skiriamos turi būti skiriamos vietos savivaldybėms. Ką Jūs apie tai manote, ponas Kubilius? Premjeras. Pone komisijos nariai, dėkoju už atliekamą darbą ir pradėsiu nuo filosofinio klausimo apie klimato kaitą. Ko reikia pasiekti iki 50 metų klimato prasme neutralios ekonomikos ar neutralios atmosferos. Tai yra pasaulinis iššūkis. Uh, ir mes daugiausia kalbame apie CO2 emisijų mažinimą, tam skiriame daugiausia dėmesio. Taigi mes kalbame apie klimato prasme neutralią ekonomiką, siekime jos. Bet lygiai taip pat svarbus elementas, kovojant su klimato kaita, siekti neigiamų emisijų, išvalyti atmosferą. Ir tai matome, kad tas neigiamų emisijų klausimas dažnai yra ignoruojamas net ir komunikate dėl žaliojo kurso. Jeigu pažvelgtumėme į mokslo ir technologijų plėtrą ir atradimus, pavyzdžiui, biotehnologijų srityje, matome, kad iš tiesų yra daug žadančių poslinkių dėl genomos redagavimo ir tai leidžia sukurti tokias technologijas, kurias leistų E, užtikrinti daugiau dumblių mūsų vandeninuose. Ir aš manau, kad tai yra tie klausimai, kurie būtų labai naudingi. Ačiū, Andras Girk. Ačiū. Vienas iš Europos žalio kurso padarinių yra tai, kad turime tai vertinti kaip kitų trijų aspektų padarinį. Europos piliečiai nori, kad mes pasiektumėme susitarimo, kur dauguma naštos būtų užkraunama tiem žmonėms, kurie sukelia tas problemas. Kitas dalykas. Mums reikia sąžininko požiūrio. Esmė ta, kad europiniai pasiūlymai nebūtinai sukuria tokią naudą, kurios nusipelno piliečiai ir tai nėra neužtikrina traukties. Taip pat mums reikia daugiau li, naujų lėšų, naujo finansavimo tokioms programoms. Ką gali padaryti komisija, kad užtikrintumėme sąžiningą perėjimą, sąžiningus pokyčius, kad nebūtų atimtos lėšos iš kitų politikos ryčių. Ačiū, pirmininkė, dėkoju komisijos nariui Timmermansui. Kalbėsiu toliau ispaniškai. Aš labai su dideliu susidomėjimu klausiausi jūsų apie tą teisingą pereimą ir turiu kelis paprastus klausimus. Ar turime galimybių gerinti paramos asignavimus, ypač kai kalba eina apie jėgainių uždarimą ir CO2 leidimų perskirstimą. Tai yra aktualu mano regionui Galisijai ir aš norėčiau padėkoti Jums už tai, ką Jūs sakėte, kad reikia jungčių infrastruktūrą pagerinti. Mes to ir siekiame ir jeigu norime užtikrinti, kad atsinaujantį energiją būtų gaminama visa, visame žemynė, reikia efektyvių jungčių, kad vari e, energija tekėtų visur mūsų žemynė. Taip pat turime, norėčiau sužinoti, ar tas penktasis bendro intereso projektų sąrašas bus parengtas laiku ir ar išvengsime visų tų diskusijų apie tai, ką įtraukti ko, ir ko neįtra, neįtraukti. Ponas Bukait. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Timermansai, jūs ką tik minėjote, kad jeigu norime, kad piliečiai pasinaudotų žaliojo kurso privalumais, tai turime kalbėti apie mokesčių lėšas ir žalį kursą. Ir įdomu, kad jūs tai susijote, nes panašu, kad kalba eina apie intervencinės priemonės ir jūs juokitės. Tai man irgi pasirodė šiek tiek juokinga. Bet mano klausimas yra šiek tiek kitoks, jis susijęs su koronos virusu ir mūsų pramonė. Mes žinome, kad patiriame deindustrializaciją pastaruoju metu ir pramonės gamyba Europoje, pramonė gamyba Europoje sumažėjo 2,1 procento prieš maždaug vienerius metus. Ir mes žinome, kad niekas nejuda į priekį. Turime antrinę žaliavas ir bazinius reikalavimus produktams kurti, bet jie mūsų dabar nepasiekia iš Kinijos tiesiog. Ir ar jūs turite kažkokį tai planą parengę ateičiai, būtent tuo met, kai iš tiesų pasaulyje pritrūks antrinių žaliavų tokiai gamybai. Ačiū. Pone Timermansai, Aš kalbėsiu gimtają kalbą, jūs puikiai mane suprantate. Gerbiamas ponė Timermansą, jūs kalbate apie tai, kad reikia iškastinį kūrą kažkuo kitu pakeisti, tai puiku. Jūs kalbate ir apie vandenilį iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tačiau dabar e, norėčiau sugrįžti prieš tai, ko dėl PCI sąrašo. Jūs sakėte, kad reikia tai peržiūrėti. Twitterėje praeitą antradienį sakėte, kad tam, kad būtų gautas ES finansavimas, bendrojo intereso projektai turi atitikti žaliojo kurso tikslus. Galbūt, ponė Timermansai, galėtumėte paaiškinti, ką konkrečiai tai reiškia. Uh, E, žaliajam kursui gyvendinti negalima e, naujų e, dujų naudojimo iniciatyvų imtis. Tačiau ar tas bendrojo intereso projektų sąrašas bus peržiūrėtas ir kaip, ar jūs atsižvelgsite į ACER agentūros rezultatus, ar bus aplinkosauginio poveikio ar ekonominio poveikio vertinimai atlikti, ką konkrečiai tai reiškia, kokios būtų to žaliojo kurso ambicijos. Gal galite man tikslų atsakymą pateikti? Ačiū dabar žodis poniai Kontūra. Lygiai, proedrė. Κύριε Αντιπρόεδρε, η Ευρωπαϊκή... Dėkoju. Žalieji imasi veiklos per sąžininga, sąžiningais metodais. Ir žalesis kursas turės daug įtakos e, ir e, anglės požiūrių neutraliai ekonomikai. E, vyriausybės turės dekarbonizuoti savo pramonę. Mano šalyje, Graikijoje, taip pat kalbam apie dekarbonizavimą ir minimas labai greitą teisantis e, terminas. Pavyzdžiui, megalopolį e, regionas socialiai e, žlugs. Aišku, reikia mažinti anglės naudojimą, tačiau šis sprendimas buvo priimtas neturint jokio plano, kuris užtikrintų, kad bus atlikta galimybių studija ir poveikio vietos visuomenėms tyrimas. Taigi jūs kaip komisija, kaip jūs palaikysite šias sritis, nes tie 230 milijonų iš pereinamojo laikotarpio fondo nėra pakankami, kad būtų užtikrintas nesmurtingas ir socialiai sąžiningas pereimas. Pirmininkė komisijos nariai ir kiti kolegos, aš norėčiau paliesti tą e, visuotinio intereso projektų klaus, sąrašo klausimą. Praeitą savaitę mes e, prabalsavome už šį sąrašą, dėl jo buvo daug diskusijų ir galime pasakyti, kad šis sąrašas vis dar netitinka komisijos tikslų, nes yra daug dujų infrastruktūros plėtros projektų ir, aišku, tai bus tas neveiksnus turtas galiausiai. Ir norėčiau išklausyti jūsų komentarų apie tai, kad nefinansuojama, ne, nefinansuojami tie projektai, kurie atitinka uh, žaliojo kurso reikalavimus. Ir Simpson praeitą savaitę, e, komisijos, komisijos narė Simpson būtent teigia, kad bus daugiau gilinamas į tokius projektus ateityje. Gal galėtumėte pasakyti, kuomet numatyta ta peržiūra? Ir gal galėtumėte patikslinti, kaip komisija ketina pasirūpinti, kad visi finansuojami projektai tikrai atitiktų žaliojo kurso poreikius. Ačiū, Šonkelį. Ačiū. Dėkoju, ponė Timermansas, už aišku ir protingą pasisakymą. Trumpai kalbėsiu, komisija aiškiai teigia, kad reikia pasirūpinti, kad niekas nebūtų pamirštas. Pamirštas, tas tą sakėte ir jūs, ir ponia von der Leyen reikalingas teisingo pokyčių, teising, teisingas pokyčių mechanizmas. Gal galėtumėte pakalbėti apie tai, kokios investicijos bus finansuojamos iš teisingo perimo fondo ir taip pat perėjimo iššūkiai, socialiniai iššūkiai, darbo vietų praradimas, ekonominės plėtros lygis valstybėse narėse, kiek dėmesio bus skiriama visiems iš tų trijų elementų. Taip pat daug kalbama yra apie geografinę apriepti. Ir aš žinau, kad mano šalyje yra daug durpėmis varomų jėgainių, kurios turės būti uždaromos, anglės jėgainės taip pat turės būti uždaromos. Taigi geografinė, geografinė kalbant apie geografinę apriepti, reiks atsižvelgti į periferinius regionus. Ir taip pat praeitą savaitę parlamentas atmetė prieštaravimą dėl bendro intereso projektų sąrašo. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti, kiek tas sąrašas aktuolus, kalbant apie mūsų ateities iššūkius. Ponas Ros. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Timermansai. po 20 metų panašu, kad daug tų e, saulės baterijų turėtų būti, būti pakeista ir matome, kad dėl to žūsta labai daug paukš, paukščių ir taip pat e, gam, natūrali buveinė yra žudoma, kenkiama biologiniai vairoviai. Ir matome taip pat, kad neteisingai visuomet yra pristatomos energijos kainos, o būtent e, kalbant apie atsinaujančios energijos šaltinius, neteisingi skaičiai yra pateikiami, nes nepaskaičiuojama rezervinė energija. Ir matome, kad tos saulės ir vėjo energijos ne visuomet yra. Ir kuo greičiau mes statysime tas naujas jėgainės, tuo greičiau pasieksime pelningumo. Taigi mano klausimas, ar komisija ketina naudoti brandolinę energiją kaip dalį galimo sprendimo. Jeigu vienas prašymas, tai gal, galiu suteikti galimybę pasakyti 30 sekundžių. Taip, labai trumpai, mes sakome, kad nieko neturime pamiršti, bet tam tikslui reikia mums ir nieko nenustumti į šoną, nes mes turime technologijas, turime rinką, turime pramonę, turime įmonės. Taigi, kokie būtų jūsų siūlymai apie tai, kaip būtų galima pasirūpinti tomis platformomis, nereguliuojamomis zonomis ir ką galėtumėme padaryti, kad tie pionieriai judėtų dar greičiau, kad e, mums padėtų nieko nepamiršti. Prašau, vicepirmininkė. Dėkoju. Tikrai sveikinu Jūs, ponia Vais, kad taip greitai sugebėjote užduoti klausimą. Man matyt, prireiks daugiau laiko. Konkretus atsakymai apie Lenkiją. Man atrodo, aš siekiu, kad Lenkija siektų 50, pasiryštų siekti 50 metų tikslų, beveik pati, pavyko įtikinti, tikiuosi, kad tas bus padaryti. Labai svarbu, kad visos valstybės narės įsipareigotų ir įmanoma e, to padaryti. Tai padaryti ir aš tikiuosi, kad per teisingo perimo fondą kitas priemonės mes įrodysime, kad tai yra absoliučiai įmanoma. Aišku, mes tiesiogiai dirbsime su vietos e, savivaldybėmis ir aš su merais daug esu kalbėjęsis ir kalbėjausi ir per jau egzistuojančias struktūras, tokias kaip regionų komitetas, C4 ar kitos iniciatyvos, taip pat pasaulinis merų paktas. Taigi visa tai yra šalia to, kas bus daroma per centrinės vyriausybės. Ir tai yra svarbu, nes vietos sąlygos gali būti labai įvairios, ne tik tarp valstybių narių, bet ir valstybės narės viduje. Ir tai bus papildoma priemonė, leisinti užsitikrinti daugiau įsipareigojimų už tų žmonių, kurie vietoje bus viso to dalis. Ir man atrodo, tai yra įdomu, įdomus ne tik filosofinis, bet ir praktinis klausimas ir diskusijos apie tai, ar mes norime klimato prasme neutralios ekonomikos ar klimato prasme neutralios visuomenės. Aišku, visuomenės. Ir aišku, patys kai kurie svarbiausi varikliai šioje srityje yra mūsų piliečiai, kurie teigia, kad mes norime geresnės oro kokybės. Mes nenorime, kad žmonės mirtų iš per anksti dėl blogos oro kokybės. Nenorime taikstyti su ekonominiais argumentais, kad turime tą daryti, kad išsaugotumėme darbo vietas ir ekonomiką, nes jie neteisingi. Ir taip pat aš manau, kad žmonės nori žalesnių miestų, žalesnių kaimo vietovių. Žmonės nori, kad mes nežudytumėme savo gamtin, bendro, natūralios aplinkos. Žmonės nenori, kad milijonai rūšių išnyktų. Uh, Žmonės nori, kad mes kažką padarytumėme, žmonės nori švaresnio vandens. Taigi kalbame ne tik apie ekonomikos dekarbonizavimą, kalbame apie tai, kad reikia, reikia sukurti erdvę, kurioje žmonės galėtų tvariai ir geriau gyventi nei dabar. Ir vėlgi, kita viso to pusė yra tai, kad aišku, tai reiškia, jog mes nesakome, kad nebus CO2 emisijų daugiau. Mūsų žemė tada tie galės tiek susitaik, susitaikyti, nes nesukursime papildomų problemų, bus užtikrinta pusiausvyrą. Ir kaip jūs teisingai sakėte, mums reikės, reikės ir vietų, kur bus daugiau absorbuojama anglis. Ir jūs teisingai kalbėjote apie technologijas ir taip pat matome, kas vyksta jūrų aplinkoje su uh, dumbliais ir panašiai. Tai yra daug žadantis dalykas, dėl to mes siūlome at, at, at, atkurti ir atstatyti, atsiprašau, atsodinti miškus, dėl to, kad būtų absorbuojama CO2, kad būtų sukuriama geresnė aplinka, kad užtikrinama biologinė įvairovė. Taip, tai yra daugiau nei vien tik tai ekonomikos dekarbonizavimas. Tai yra ir tai, kaip mes atkursime pusiausvirą žmonijoje su gamtinė natūralią aplinką, kurioje gyvename, nes kartais mes kalbame, kad reikia išgelbėti planetą. Nėra kalbama apie e, planetos išgelbėjimą. Planeta gali puikiai savimi pasirūpinti, jeigu planetai mes nepatiksime, nusibosime, atsikratys jinai mūsų. Reikia gelbėti žmoniją, štai ką reikia daryti ir sukurti tokią planetą, kur žmonėms bus vietos, tvarios vietos, mūsų yra 10 milijardų, kad mes galėtumėme sažiningiau, lygiau, lygesnę, lygesnį sambuvį užtikrinti. Štai ko mes siekiame. Ir darome tai, kas yra labai svarbu, ir tai nėra susiję vien tik tai su ekonominiais aspektais ir argumentais. Ir aišku, aš neteigiu, kad bus lengva tą padaryti. Nesakau, kad e, nebus nusivylimų ar problemų, kliūčių. Ne, viso to bus, kaip visada būna. Tačiau atspirties taškas turi būti štai koks. Tai ne tik, kad teisinga, ką mes darome, bet tai yra ir įmanoma, ir padarytina, padaroma. Ir jeigu kartais ir nusiviliame, vis tiek mes atgausime tą pagreitį, kai tik tai įveiksime tas, tuos nusivylimus. Ir kartais ironiška, man atrodo, uh, tai, kad kai kurios partijos, kurios kaltina valstybės intervenciją, yra tos partijos, kurios kitose šalyse, kai kalba eina piliečių laisvės ir panašiai, pirmosios reikalauja valstybės kišimosi, kad būtų piliečių laisvės ir žmonių atimos. Man, man tai yra įdomu, bet na, yra kaip yra. Aišku, tai reikš, kad reiks surasti lėšų kur kas daugiau nei vien tik viešosios lėšos, investicijų. Ir pastaraisiais mėnesiais man sutarė įspūdis, kad daug finansinio pasaulio ir investuotojų tikrai siekia desperatiškai gerų investicijų ir jeigu tai bus patikima, jeigu mes suteiksime reguliavimo aplinką, ir bus įmanomas ilgalaikis prognozuojamumas ir stabilumas, tai tada mes tikrai užsitikrinsime daugiau investicijų. Ir tai būtų atsakymas į ponios Vais klausimą apie tai, prie ko mus tai prives. Ar žmonės, kurie bus pažangesni, padės. Taip, jeigu, jeigu pakalbėtumėte su žmonėmis, kurie nori daugiau, jie sako, kad kai nuvykstu į JAV, gaunu leidimą per savaitę ir tada tas leidimas galioja visoje JAV. Jeigu nori kažką daryti Europoje, užtrunka mėnesius, kartais metus. Taigi dar kartą pažiūrėkime, kiek čia yra biurokratijos, pažiūrėkime, kokios yra galimybės skatinti, nes turime tiek daug startuolių, bet tie startuoliai niekuomet netampa ekonomiškai gyvybingais ir tokio dydžio, kuris yra reikalingas. Pažiūrėkime, ką mes galime padaryti kai kur mūsų įtaka ribota, bet ta ribota įtaka ga, turi būti tinkamai panaudojama ir biurokratijos mažinimas, e, siekiant užtikrinti vystimasi, yra tikrai tai, ką mes galime geriau padaryti. Ir kai kurie tikriausiai laukite atsakymo apie bendro intereso projektų sąrašą. Pakartosiu tai, ką sakiau anksčiau. Tai yra tvirtas įsipareigojimas. Mes labai griežtai išanalizuosime situaciją ir aš manau, kad parlamentas priemė teisingą sprendimą. Bet taip pat norėčiau pasakyti labai aiškiai, kad mes tą sprendimą siesime su tam tikromis sąlygomis. Būtent, kad nebūtų investuojamos lėšos į tokius, tokį turtą, kuris bus prarastas ateityje. Ir tai yra asmeninis įsipareigojimas, aišku, kai kurie norėtų žinoti tiksliai kaip, kur, kada. Suprantu, toks yra jūsų darbas. Tačiau mano darbas dėja pasakyti jums šiandieną, aš jums duodu šį įsipareigojimą, jūs galėsite vertinti man, mano, mane pagal tai ir aš tą įsipareigojimą įgyvendinsiu. Ir aš esu įsitikinęs, kad mes tikrai galėsime daug pasiekti. Tiek norėčiau kol kas apie tai pasakyti. Dėl Graikijos konkrečiai aš turėsiu jums gal atsakymą pateikti vėliau. Žinau, kad Graikijos vyriausybė labai pozityviai vertina, žinau, kad yra specifinių problemų tam tikrose srityse, bet aš norėčiau bendrai pasakyti, kad mes turime perorientuoti uh, dabartinės lėšas tą kryptimį, nes kalba eina ne tik apie 7,5 milijardo papildomų lėšų, kalba eina ir apie tai, kad mes sanglaudos fondus, savo struktūrinius fondus, žūp politiką turime perorientuoti tam, kad viskas, ką darytumėme, būtų žingsnis teisinga kryptimi. Ir aš manau, turime pradėti nuo kuklių 25 procentų lėšų ir tada jau didinkime. Uh, Ir paskutinė pastaba, kad nebūtų jokių nesusipratimų dėl brandolinės energetikos, nes tas klausimas irgi buvo iškeltas. Aš neturi jokių įsipareigojimų nukreiptų prieš brandolinę energetiką. Žinome, kad brandolinė energija ne, ne, nesukuria CO2 emisijų, bet sukuria kitų problemų susijusių su brandolinėmis atliekomis ir panašiai. Bet šalia to Aš tik tai norėčiau pasakyti, kad aš gerbiu valstybės narės, kurios laikosi principinės pozicijos, sako taip ar ne brandolinė energetikai. Bet čia ne komisijos darbas. Mes nestovėsime ir netrukdysime valstybėms narėms. Vienintelis dalykas, ko prašau, suskaičiuokite. Susiskaičiuokite, ar tai yra pažangios investicijos. Tai vienintelis klausimas, kurį keliu. Ir mano išvada, man dabar vertinant skaičius, yra tokia, kad pažangiau būtų investuoti į tvarios energijos šaltinius, bet tą turi padaryti valstybės narės. Komisija neprieštarauja iš principo brandoliniai energijai. Tik tai sako, susiskaičiuokite, o skaičiai auga. Pažvelkite į tai, kokios diskusijos vyksta Prancūzijoje ir vyriausybė pradėjo diskusiją su energetikos sektoriumi, taip pat Prancūzijoje, kur tikrai labai tikėjo brandolinę energetiką. Dabar jie perorientuoja savo pastangas į tvarę energetiką ir iš dalies taip yra dėl to, kad skaičiai smarkiai auga. Tai mano vienintelis prašymas - skaičiai. Toliau tvarus, tvar, tvar, tvarus energijos šaltiniai irgi susijęs su problemomis ir tinklo problemomis. Ir tai, kad tvari energetika turi būti patikimesnė nei yra dabar, bet tai yra tos pirminės brendimo problemos. Ir mes tikrai išspręsime jas, mes galime tą padaryti su jūsų pagalba. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju vicepirmininkui Timermansui. Kryptis aiški. Daug kolegų sakė, kad tai yra ne tik skubos tvarkas sprendžiami klausimai, bet avariniai klausimai. Ir mes tikrai visi sutarėme dėl to, kad reikia kažką daryti. Esame susiskaldę šiek tiek dėl to, kaip tą padaryti, šiek tiek nesutarėme dėl dujų vaidmens, šiek tiek vis dar diskutuojame branduolinę energetiką. Ir aš suprantu daugelį čia išsakytų argumentų, kaip mes užtikrinsime tą teisingą perėjimą ir kad jis tikrai būtų teisingas visiems regionams. Pažiūrėsime, bet esame jums dėkingi, kad pabuvote šiandien su mumis. Esame pasiryžę tolesnį dialogą vesti su jumis ir aptarti kartu tai, kaip mes galėtume pasiekti strateginių tikslų. Dėkoju dar kartą ir kviečiu visus dabar išėti iš salės, išskyrus įtrė komiteto narius, jų darbuotojus ir sekretoriato narius, nes vyks dabar uždaras posėdis. Pradėsime nuo trijų, po, po trijų minučių. Thanks a lot. Thanks. Thanks. See you soon. Thanks.